Ieri abbiamo... Kolegos, pradedame. ...degli infermieri e l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vakar paminėjome tarptautinę slaugų dieną, kuri ir 20-ieji metai buvo paskelbti uh, medicinos slaugų metais. Taigi šiandien norėčiau plenarinę sesiją pradėti padėti, padėkodamas vyrams ir moteriams, kurie dėdami baltus drabužius teikia e, savo paslabas drąsiai žmogiškai šiais sunkiais laikais. Mūsų bendra pareiga yra užtikrinti, kad jie galėtų dirbti savo darbą saugiai ir veiksmingai. Įvairios šalis daug dirbo, kad e, skirtų ligoninės įrangą Mm, savo žmonėms. Na ir e, mums padėjo čia ir civilinės apsaugos pajėgos. Šiandien turime stiprinti ES pajėgumus ir e, sveikatos priežiūros srityje. Tai yra pareiga, kurią na, turime vykdyti savo piliečių labui. Ir parlamentas paprašė kurti sveikatos priežiūros mechanizmo kūrimą, kad mes galėtume bendrai koordinuotai reaguoti į panašias krizės. Ši pandemija parodė, kad būtina turėti viešą sveikatos priežiūros politiką, kuri būtų aktyvesnė, kad būtų susijusi su didesniu bendradarbiavimu tam, kad galėtume kurti sveikatos priežiūros sistemas ir paramos sistemas, kurios būtų atsparios ir užtikrinti didesnį solidarumą Europoje. 1950 m. gegužės 9 d. prieš 70 metų e, šešių Europos šalių solidarumas pastumėjus mus siekti Europos, kurioje vyrautų taika ir saugumą. E, kaip sakė Robertas Šumanas, ši Europa atsirado e, aiškiai, konkrečiai supratus šios dalykus. Tuomet atsirado tikrasis praktinis solidarumas, kuris užtikrino taiką ir e, normalų gyvenimą mūsų piliečiams. Tai buvo ambicingas, bet pragmatiškas siekis, pasimokius iš karų ir visų aukų, kurios buvo sudėtos, kad karai užsibaigtų. 75 taikos metai. Tai yra bendras taikos projektas. Mūsų laukia daug kitų iššūkių ateityje. Europa, jos vyrai ir moteris ir jaunimas gali plėtoti šį solidarumą, kuris buvo pademonstruotas ir šiuo laikotarpiu. Na, o mūsų tuomet darbas bus lengvesnis. Mums tenka didžiulė atsakomybė ir mes turime e, gyvendinti piliečių lūkesčius. Turime sugelbėti tinkamai apmastyti Europos ateitį kartu ir pateikti atsakymus kaip reaguoti į šią krizę. Ši krizė mus pamokė labai daug, bet konkrečiai jį parodė, kad tik tai kartu mes ją nugalėsime. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta il 17 aprile 2020. Europos parlamento e, sesija e, tesiama ir norėčiau Jūs informuoti, kad e, ėmėmės daugybės atsargumo priemonių. Siekiant Allora aspettiamo un attimo. Palaukėkime minutėlę. Funziona la traduzione? Ar dabar girdite vertimą? Atrodo, kad taip. Norėčiau priminti Jums, kad ėmėmės įvairių atsargumo priemonių, siekdami laikytis rekomenduojamo saugaus atstumo nariai, kurių pavardės yra sąraše, yra kviečiami užimti savo vietą plenarnių posėdžių salėje ir atsisėsti prie e, kėdėje su jūsų lentele. E, nariai, kurių pavardžių nėra kalbėtojų sąraše, jūs e, tvarkdari palidės į kitas laisvas vietas plenarnių posėdžių salėje kolegos, kurie negali būti posėdžių salėje dėl erdvės, E, trūkumo gali žiūrėti, stebėti posėdį 5C30 salėje. Ten yra e, visa reikalinga įranga. Norėčiau uh, informuoti Jūs, kad uh, įrašų žurnalas yra abiejose salėse. Taip pat noriu priminti Jums, kad uh, būnant parlamento uh, pastatuose būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę. Tai būtina visose salėse bei visose erdvėse. Tie kolegos, kurie norės pasisakyti mm, debatuose be, ir kalbėti be kaukės, gali tai daryti, bet tik per savo pasisakymo laiką. Balandžio 16 ir 17 plenarinių posėdžių protokolai yra paskelbti, ar bus kokiu nors pastabų. Jei ne, tuomet posėdžio protokol, įvykusių posėdžių protokolus laikysime patvirtintais. Tai prašau. Ačiū, pirmininkė, norėčiau kai ką pasakyti dėl darbo tvarkos taisyklių. E, pagal 22 straipsnį parlamento pirmininkas turi pasirūpinti tuo, kad darbo tvarka, darbas vyktų pagal darbo tvarką. Ir pagal 107 straipsnį darbo tvarkos taisyklių visi nariai turi teisę kalbėti gimtają kalbą. E, posėdžiuose. De, nemažai narių neturi galimybės dalyvauti posėdžiuose nes jie negali suprasti tų kalbų, kuriomis vyksta posėdžiai, nes užtikrinamas vertimas keliomis kalbomis. Taigi, pirmininkai, aš labai raginu jūs praėjus keliems mėnesiams po krizės pradžios pasirūpinti, kad visi nariai turėtų galimybę dalyvauti komitetų ir kitų posėdžių darbe ir turėti galimybę klausytis posėdžio savo gimtają kalbą. Pirmininkas, vertimas yra e, numatytas ir teikiamas. Pone Vaicai, vertimas žodžiu yra užtikrintas ir jis yra prieinamas, todėl nesuprantu, ką jūs norėjote pasis pasakyti tuo. Bronis Pon, ponas Bronis Ropė, šio parlamento narys, kuris kalba tik lietuvių kalba, neturi galimybės e, dalyvauti posėdžiuose ir teikti savo pasisakymus ki, kita kalba nei lietuvių kalba, posėdžiuose, kur e, vertimas yra tik keliomis kalbomis. Mininkas, aš pasidomėsiu šiuo klausimu, bet kiek aš žinau, vertimas yra užtikrinamas, bet aš šiuo klausimu pasidomėsiu ir e, konkrečiai išsiaiškinsiu šį jūsų paminėtą atvejį. Sí. C'è un appello al regolamento da parte dell'onorevole Moiten. Prego, onorevole. Ponas Moitsen nori pakomentuoti posėdžio vertimo tvarką. Pirmininkė, E, dabar yra išskirtinė situacija ir reikia ypatingų priemonių, tačiau tai nereiškia, kad mes galime susilpninti demokratiją. O tai vyksta čia, be jokio pagrindo atmetėte galimybę mums pasiūlyti pakeitimus. Nepriimtina ir tai, kad sumažintas pasisakymų plenarinėme posėdėje ir komitetuose laikos. Negalime susitaikyti su tuo, kad komitetuose, pavyzdžiui, pakeitimus galime teikti tik anglų kalba ir tik frakcijų vardu, o ne atskirų parlamento narių vardu. Kartais reikalaujama, kad ateitume likus valandai iki balsavimo į posėdį. Tai neprimtina. Dabartinis mūsų darbas netitinka demokratijos standartų, todėl raginame jums nedelsiant užtikrinti normalų parlamentinį ir demokratišką darbą, o šiuo metu mes tikrai esame labai toli nuo tokių standartų. Be to susidaro įspūdis, kad jūs netgi išnaudojate šią krizę, kad susilpnintumėte demokratiją. Turite nustoti taip elgtis. Ačiū už pastabas, ponė Moicenai. Norėčiau priminti, kad esame vienas iš labai nedaugelio parlamentų, kurie savo veiklą užtikrina ir toliau dirbame. Mes esame pavyzdys kitiems pasaulio, kitų pasaulio regionų parlamentams. Todėl aš sakyčiau, kad tokia kritika tikrai nėra primtina. Jų, dėl jūsų komentaro apie pakeitimus. Pakeitimai priimami, kaip numatyta parlamento darbo tvarkos taisyklėse. Uh, Šis laikotarpis yra sudėtingas visiems ir turime parodyti daugiau supratimo, nes e, nepaprasta situacija dar nepasibaigė, ta ypatingoji padėtis išlieka. Todėl turime rūpintis visų sveikata ir saugumu. Ir manau, kad mūsų parlamentas sugebėjo gana sparčiai to pasiekti, bet ačiū Jums už Jūsų komentarus. Dabar. Dėl sesijos pratesimo per pat praėjusią pirmininkų suėgą įvykusią antradienį, 5 gegužės, nusprendžiau kartu su politinių frakcijų vadovais pratesti šią sesiją nuo šiandien iki penk penktadienio, 15 gegužės. Nepaisant pandemijos, Europos parlamentas ir toliau e, vykdo savo pagrindinės funkcijas, o pratesus plenarinę sesiją. Nesuprantu, kas čia kalba salėje. Nepaisant pandemijos, Europos parlamentas ir toliau vykdo savo pagrindinės funkcijas. Pratesus plenarinę sesiją ir e, pakeitus nuotolinio balsavimo sistemą, manau, kad Europos parlamentas ir toliau iki galo gyvendins savo vaidmenį, ypač jeigu kalbėt, kalbėsime apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimus ir bus galima balsuoti uh, labai svarbiais klausimais, skaitant su pandemija susijusiais kritiniais klausimais ir dėl e, parlamento pozicijos dėl ateities gaivinimo plano ir daugiametės finansinės programos. E, Pilietinių laisvų komitetas pateikė e, teksto korgendumą pagal mūsų taisyklės. Šis korgendumas bus patvirtintas nebent e, nepraėjus 24 valandoms politinė frakcija ar žemiausia kritinė e, skaičių narių e, pateiks prieštaravimą ar pareiks, pareikalaus dėl to balsuoti. Korgenumas po to bus įtrauktas į protokolą. Agri ir Žemės ūkio komitetas nusprendė pradėti tarp institucinius darybas pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. Pranešimai, kurie yra sudaro šių e, darybų esmę, e, yra paskelbti. Pagal 71 taisyklę, antrąją dalį, nariai ar politinės frakcijos ar viena frakcija, e, kurios narų dauguma nu, skaičių sudaro vidutinę dalį, iki rydienos gali paprašyti, kad sprendimas pradėti dėrybas būtų įtrauktas į balsavimą. Jeigu toks prašymas dėl balsavimo parlamente, dėl sprendimo pradėti dėrybas nebus pateiktas, pagal šios terminus komitetai galės pradėti dėrybas. Taip pat noriu informuoti plenarinę sesiją, kad e, nuo balandžio 17 dieną nutraukus plenarinę sesiją kartu su tarybos pirmininku pasirašiau keturis aktus patvirtinus pagal e, paprastąją E, teisėkuros procedūrą. Šių aktų pavadinimai bus įtraukti iš šio posėdžio protokolą. Dabar periname prie darbo atvarkės. E, e, Prinikų suėgos patvirtinta darbo atvarkė gegužės 5 dieną buvo išdalinta. Keletas pakeitimų pasiūlymų šiai darbo tarkiai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad na, gavau šešis prašymus e, aptarti skubės procedūras pagal 163 taisyklę, įtraukti šiuos teisės aktus tvirtinimui per plenarinę sesiją, šią plenarinę sesiją nuo 13 iki 16 gegužės. Pirmiausia, makrofinansinė parama plėtros ir kaimynystės partneriams COVID-19 pandemijos krizės kontekste. Antra, laikinosios priemonės susijęs su e, bendrais Europos bendrovių, Europos kooperatyvinių bendrovių e, susitikimais. Trečia, mokesčiai už uostų infrastruktūrą. Ketvirta, laikinosios priemonės susijusios su tam tikrų sertifikatų ir licencijų galiojimu. Penktas pasiūlymas, laikinosios priemonės susijusios su oro paslaugų teikimu. Ir šeštas pasiūlymas, ketvirtasis geležinkelio paketas, perkelimo laikotarpio pratesimas. Todėl pasikonsultavus su politinėmis frakcijomis aš noriu pateikti parlamentui šios pakeitimų pasiūlymus e, galutiniam darbo tvarkės projektui. Taigi trečiadienį balsavimai. Pirmiausia, prieštaravimas dėl maksimalių likutinių ribų ciklo oksidimui kuris dabar yra įtrauktas į darbo atvarkę. Komisija jį atsiemė ir jis bus patiktas vėl Liepos mėnesio, todėl šis klausimas iš darbo atvarkės išbraukiamas. Po to, kalbant apie balsavimą, pirmasis balsavimas vyks nuo 15.30 iki, iki 16.45 ir bus balsuojama dėl šių dokumentų keturių transporto komiteto vieno INTA ir vieno JURI skubių procedūrinių dokumentų. Antra, aštuoni atskiri balsavimai, kurie šiuo metu įtraukti į darbo tvarkės projektą. Trečia, du pranešimai, kuriuos parengė ponas Ferber. Vienas pranešimas, kurį parengė ponas Olbricht ir ponė Markės. Ir vienas pranešimas, kurį parengė ponas Lopes Aguilar Toliau, ketvirta. Balsavimas dalimis dėl prieštaravimo dėl genetiškai modifikuotų sojų pupelių ir galiausiai visi biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimai. Rezultatų paskelbimas įvyks 19.45. Antras balsavimas įvyks nuo 20 iki 21.15 ir bus balsuojama dėl pirmųjų pakeitimų biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijams ir įvyks galutinis balsavimas dėl genetiškai modifikuotų e, soj pupelių. Dėl diskusijų. Vyks viena diskusija dėl Europos vadovo tarybos neįlymio posėdžio išvadų ir kitas dėl daugiametės finansinės programos, nusavų išteklių ir gyvenimo plano. Visa tai bus bendra diskusija. Diskusija įvyks nuo 16 iki 19 valandos. Trečias numatyta, trečia numatyta diskusija e, dėl tarybos ir komisijos pranešimų dėl kritinių teisės aktų Vengrijoje ir jų poveikio įstatymų viršinybei atidėtas ketvirtadienį ir vyks nuo 9 iki 10 valandos. Toliau, tu, rytoj, ketvirtadienį, Posėdis bus pradėtas 9 val. paskelbent antrojo balsavimo rezultatus įvykusių trečiadienį. Pirmasis balsavimas tada įvyks nuo 9.30 iki 10.45 dėl antrųjų pakeitimų, antrojosios pakeitimų grupės e, biudžeto vykdymo patvirtinimo rezoliucijoms. Rezultatų paskelbimas e, po to įvyks 13.15, antras balsavimas prasidės 13.30 ir vyks iki 14.45 Tai bus galtinis balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijų, balsavimai dėl pakeitimų pono Častel pranešimui, balsavimas dėl jūri skubios procedūros dokumento dėl laikinų priemonių susijusių su bendrais Europos bendrovių ir Europos kooperatinių bendryjų sustikimų, bendrųjų e, posėdžių. Rezultatų paskelbimas po to įvyks 17.15 trečias balsavimas prasidės 17.30 ir tęsis iki 18.45, kai bus balsuojama dėl pirmųjų pakeitimų bendrai pasirašytoms prašyms rezoliucijų projektams dėl naujojo daugiausios daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano ir įvyks galtinis balsavimas dėl pono Šastel pranešimo. Penktadienį posėdis prasidės 9.15, bus paskelbti e, ketvirtadienio trečiojo balsavimo rezultatai. Toliau pirmasis balsavimas vyks 9.30.45 bus balsuojama dėl pakeitimų inter tran e, skubių procedūrų dokumentams ir galimai bus balsuojama dėl antrosios pakeitimų grupės, dėl pasirašytų rezoliucijų pasiūlymų, dėl naujo DVFP, nuosavų išteklių ir gyvenimo plano. Rezultatų paskelbimas įvyks 13.15. Antrasis balsavimas vyks nuo 14.15 iki 15.30. Tai bus galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, dėl naujosios DFP, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano. Ir toliau galutinis balsavimas dėl INTA ir TRAN komitetų skubių procedūrinių dokumentų. Rezultato paskelbimas po to įvyks 17.30. Trečiasis balsavimas dėl kitų rezoliucijų pasiūlymų dėl naujo DFP, naujų savųjų išteklių ir gaivinimo plano galimai vyks nuo 17.45 iki 19 valandos, o rezultatai bus paskelbti 21 valandą ir bus nutraukta plenarinė sesija šeštadienį, plenarinė sesija nevyks. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, šis, šie pakeitimai bus patvirtinti. Prašom. Uh, Ačiū. Norėčiau pateikti prieštaravimą dėl skubių priemonių oro paslaugų įmonėms GUE frakcijos vardu. Mes visi puikiai pritarėm šiai procedūrai. Pra, praėjusį kartą svarstėme apie e, skrydžius, kurie yra, kuriais niekas neskrenda ir, jų, ir lengvesnės taisyklės, tačiau šį kartą siūlomos pagalbos priemonės šiai pramonės ryčiai Europoje be jokių jokio dides, be jokios didesnės analizės. Mes manome, kad tai pavojinga, nes leidžiame daug laisviau taikyti e, reglamentą dėl žemės dėl antžeminių paslaugų, tarnyb, įmonių paslaugų visiškai neapsvarstė e, šios temos. Tai nėra pakankamai geras siūlymas, nieko skubaus čia nėra, tai gali palūkėti dar mėnesį. Tuo tarpu pramonė, pramonės rytis, kuriai bus naudinga ši pagalba, paskelbė, kad atleis tūkstančius darbuotojų ir kad keleiviams bus apribotos galimybės e, atgauti e, pinigus už bilietus siūlomi, jiems siūlomi čekiai. Kodėl mes taip elgiamės su šią pramonėmis sritimi? Mes juk atsisakome visų įmo, galimybių įtakoti šios pramonės srities elgesį ir įtakoti ją. Todėl siūlome apsvarstyti prieš tai šį klausimą. Na, balsavimas dėl skubos tvarkos numatytas. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti šią temą, ponas Džambatski? Nu čia? Ne. Dov'è? Eh, Ar jis yra e, salėje? norėjau padė, norėčiau padėkoti Teisės reikalų komiteto vardu ir pareikšti solidarumą visų sektorių darbuotojų atžvilgių, kurie nuolatos dirba, kad įveiktume šią krizę. E, Sveikatos apsaugos sektorių, taip pat visas kitas pajėgas. Kolegos, e, koronavirus krizė pažymės prieš ir po. E, šis virusas verčia mus imtis dalykų, kurių mes net neįsivaizdavome. Esame įkalinti savo namuose arba leidžiame laiką toli nuo šeimos narių. E, taip pat ekonomika nepaprastai kenčia, prarandamos darbo vietos. Svarbu, kalbant apie mūsų gyvenimo pokyčius, turime įvertinti, kad piliečiai, kokių ką, ką paukoja piliečiai. E, savarankiškai dirbantys žmonės ir mažos įmonės taip pat bando išlikti paviršyje ir išlaikyti savo verslą, kol viskas baigsis. Todėl turime ginti tų įmonių interesus ir mums šiandien ypač atsiveria gera galimybė tai padaryti. E, savarankiškai dirbantis ir mažos įmonės negalės e, e, įveikti šios situacijos, nes dėl pandemijos e, primestos situacijos tai ne, neįmanoma. Ir šiuo atveju kalbama apie paprastą siūlymą e, pakeisti teisės aktus ir suteikti galimybę 2020-aisiais e, taikyti e, išimti akcininkų sprendimas. Ir iki 31-osios rugsėjo pratesiamos šios išimties galiojimas. ir taip įvykdysime reikalingus pokyčius. Taip pat tokį reikalingą sprendimą reikia priimti nedėlsiant, kad akcininkų susirinkimai galėtų priimti reikalingus sprendimus, tai susiję su e, sveikatos apsaugos sumetimais. Turime pasiūsti labai aiškę žinę, kad mūsų įsipareigojimas ir siekis yra gelbėti ir padėti. Europa kiekvieną kartą E, bandydama įveikti krizę, turi siūlyti ir ieškoti kolektyvinių sprendimų, ypač šiame parlamente. Žinau, kad nelengva e, yra dabar visiems, todėl raginu visus balsuoti už. Taigi, išklausėme kolegų, kurie pasakė už ir prieš ir dabar pereikime prie pirmojo balsavimų raundo. Balsuosime dėl šešių pasiūlymų E, dėl skubos tvarkos pagal 163 darbo tvarkos taisyklių taisyklę dėl dokumentų, kurie ką tik tai buvo minėti, dėl tarybos pozicijos, dėl žymėjimo etiketėmis. Norėčiau Jūs informuoti, kad nesulaukėme jokių pasiūlymų iš ir, ir nei pakeitimų pagal 76 ir 77 reglamento straipsnius. Todėl šiuos teisės aktus laikysime patvirtintais. Prieš pradėdamas, paskabdamas balsavimą, norėčiau dar jūs informuoti apie tai, kaip toliau vyks darbas. Norėčiau padėkoti tarnyboms, kurios padėjo e, patobulinti balsavimo sistemą. Jie dirbo e, visą šią savaitę. Informacija apie balsavimo procedūrą buvo ir visiems išsiusta paštu buvo atliktas bandomasis balsavimas, kad nariai susipažintų su balsavimo procedūra. Ir balsavimas prasidės dabar 15.30 ir vyks iki 16.45. Visi šiandienos balsavimai bus vardiniai. Nariai galės pasitikrinti savo balsavimo rezultatus ir tai bus galimybė padaryti pasižiūrėjus parlamentinių posėdžių svetainėje paskelbtą e, dokumentą ir balsavimo motyvų paaiškinimai bus primtini žodžiu, bet ne ilgesni nei šimto žodžių. Taigi balsavimas prasideda, turite laiko iki 16.45, o balsavimo rezultatai bus paskelbti 19.45. Dabar pertrauka, vėl susitiksime 16 val., kuomet prasidės bendros diskusijos dėl naujos e, daugiametės finansavimo programos, naujų išteklių ir atsigavimo plano. Ačiū. Ah, faccio firmare il verbale.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 Care kolegė, cari kolegi. Gerbimi kolegos, gerbimiosios kolegės. Diskusija dėl neįlinio Europos vadovų tarybos posėdžio vykusio balandžio 23 dieną dėl naujosios daugiametės finansinės programos ir atgavimo plano prasideda. Ar bus kokiu nors pastabų dėl pirmojo ar antrojo darbo tvarkės punkto? Norėčiau Jums priminti, kad per šią diskusiją negalima bus kelti mėlynosios kortelės. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį Europos vadovų tarybos pirmininkui, ponui Šarliui Mišeliui. Tai kągi pradedame. Lei la parola, prezidentė. Prašome žodis Jums, ponė pirmininkė. Monsieur le, le président. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad sutikėte man šią galimybę pasisakyti šiandien Jūsų posėdėje. Ši krizė yra neregėto masto. Tai reiškia, kad mes turime priimti neregėto masto sprendimus ir todėl susitikinęs, kad labai stiprus bendradarbiavimas tarp demo, visų demokratiškų e, teisėtai veikiančių ES institucijų bus nepaprastai svarbus per kitas ateinančias savaitės. Aš norėčiau papasakoti Jums apie tai, apie ką buvo kalbėta ketvirtajame neįlinėme Europos vadovų tarybos posėdėje, kuris vyko videokonferencijos būdu. Akivaizdu, kad mes turėjome susitarti dėl labai svarbių dalykų. Pirmasis mūsų tikslas buvo patvirtinti e, finansų ministrų e, pateiktą pasiūlymą mobilizuoti 540 milijardų eurų tam, kad galima būtų padėti Europos darbu, e, darbuotojams, įmonėms ir valstybėms narėms. Ir mes įpareigojame ministrus įgyvendinti šį sprendimą iki birželio pirmosios dienos. Be abejo, mes visi žinome Europos vadovų taryboje, kad vien šių priemonių nepakaks. Ir mes kalbėjome apie tai, kad mums reikia pereiti nuo krizės reagavimo į krizės veiksmų prie ilgalai, ilgalaikės vizijos, dėl to, kokių tolesnių priemonių mums reikėtų. Todėl mes kalbėjome apie tai, kokia turėtų būti ekonomikos gaivinimo strategija. Kokių priemonių reikia tam, kad mes galėtume sustiprinti mūsų ekonomikos ir socialinį modelį. Be to, mes taip pat aptarėme ir ekonomikos gaivinimo kelio žemėlapį. Ir mes aptarėme keturis, keturias pagrindinės temas ir aš norėčiau šiandien daugiau pakalbėti apie du, dvi iš tų temų. Pirmiausia, Mes suprantame, kad mes turime viską padaryti, kad mūsų vidaus rinka būtų kuo stipresnė. Todėl kalbėjome apie tai, kaip reikėtų ją stiprinti ir kaip galima būtų reaguoti į tuos iššūkius, kurie, su kuriais beje turėjome tvarkytis ir prieš šią pandemiją. Tai yra skaitmeninė darbo tvarkė, pavyzdžiui. Ir galim pasakyti, kad mes priėmėme labai svarbius sprendimus dar prieš pandemiją. Ir uh, Europos vadovų taryba priėmė istorinius sprendimus, e, kuri, kuriems po to pritarė Europos parlamentas. Aš kalbu apie veiksmus skirtus klimato kaitos mažinimui. Tai yra būtina tam, kad mes galėtume pertvarkyti savo ekonomikos ir socialinį modelį. Ir tai, mums reikia tikrai daugiau dėmesio skirti skaitmeninimo klausimams. Ir skaitmeninė darbotvarkė turėtų būti mūsų dėmesio centre. Vidaus rinka tai taip pat yra ir da, sritis, kuri yra labai susijusi su bendra mūsų strategija. Ir mes visi turime pasimokyti iš to, kas įvyko ir turime sustiprinti mūsų da, gamybinius pajėgumus. Ir galime net ir turime galvoti apie taip, kaip galima būtų sugražinti gamybą į ES, kaip galima būtų užtikrinti, kad, kad pavadinimas pagaminta Europoje būtų stiprus. Be įsipareigojimų dėl vidaus rinkos mes e, taip pat kalbėjome apie tai, kad mums e, reikės e, taip pat pasimokyti ir iš ataskaitos, kuri bus pateikta netrukus dėl mūsų nacionalinių eko, ekonominių sistemų. Dar vienas svarbus dalykas - finansavimas. Finansavimas yra gyvybiškai svarbus tam, kad mes galėtume sukurti labai stiprią plataus užmojo strategiją ir kad galėtume aktyvuoti labai, dvi labai stiprias priemonės. Pirmiausia, tai e, yra Europos biudžetą apie kurį kalbėjome pastarosiomis savaitėmis labai daug. Mums Europos biudžeto reikia dabar da, labiau nei kada nors anksčiau. Mes turime priimti aiškius sprendimus, turime pakoreguoti savo turimą strategiją tam, kad atsižvelgtume į didžiulius šios krizės padarinius. Bet vien to neužtenka. Ir todėl mes įsipareigojome bendromis jėgomis kurti ekonomikos gaivinimo fondą kuris turėtų padėti mums e, mobilizuoti dar daugiau lėšų, e, kurias galėtume skirti savo prioritetams. Ir ši, šias dvi priemonės turėtume mobilizuoti Ir mes kalbėjome tai, kad mums reikėtų savotiško ekonomikos gaivinimo maršalo plano. Ir aš manau, kad tą planą galima būtų pavadinti Gasperio planu. Gasperis buvo vienas iš ES e, e, tėvų ir tame plane reikia e, nurodyti, kaip ir ką mes finansuosime, kokios bus finansavimo apimtis, kaip mes galėsime užtikrinti ekonomikos pertvarką ir kartu užtikrinti, kad mūsų biudžetas būtų naudojamas kuo veiksmingiau nes tam, kad galėtume atgavinti ekonomiką, reikės e, akivaizdu, kad nemenkų investicijų. Taigi kalbėjome apie ekonomikos pertvarką, apie ekonomikos gaivinimą. Taip pat e, da, kai, a, e, suprantame, kad ir Europos komisija pateiks pasiūlymus, ku, a, a, atsižvelgdama į pandemiją. Ir norėčiau taip pat paminėti dar vieną dalyką. tai yra tai, kad labai svarbu yra nepamiršti, koks yra pagrindinis ES projekto tikslas. Projekto, kuris buvo pradėtas po antrojo pasaulinio karo. Akivaizdu, kad ES buvo sukurta tam, kad galima būtų užtikrinti taiką ir gerovę visiems. Bet ir ji buvo sukurta tam, kad mes galėtume susitelkę spręsti bendrus iššūkius. Ir pastarąjį dešimtmetį daug buvo kalbėta apie konvergenciją, apie tai, kad reikia mažinti skirtumus ES. Ir akivaizdu, kad dabar mes turėsime įtikinti visas valstybės narės, kad tai yra būtina. Negalima naudotis pandemiją tam, kad būtų didinami skirtumai tarp valstybių narių. Kaip tik atvirkščiai Mes turėtume parodyti dar daugiau valios, siekti dar didesnės konvergencijos, dar didesnės sanglaudos ES. Tai yra labai svarbu, tą parodė krizė. Mums reikia daugiau bendradarbiavimo, daugiau sanglaudos, daugiau integracijos, o ne da, priešingų dalykų, nes jei ne, ne, mes neturėsime didesnės integracijos, mes būsime silpnesni. Akivaizdu, kad ši pandemija palėtė visus ir todėl visi susitelkę turime ją reaguoti. Yra dar vienas dalykas, nepaprastai svarbus. Mes matome, kad pandemija paveikė mūsų ūkį labai smarkiai. Pavyzdžiui, turizmo sektorėje tikrai padėtis yra katastrofiška. Ir akivaizdu, kad mes artimiausioje ateityje turėsime visi dirbti įgyvendindami, nagrinėdami komisijos pasiūlymus. Pavyzdžiui, sienų uždarimo klausimus. Tai yra labai svarbu. Ir mes turime pasiūlymus ir valstybės narės turi kartu susėdusios prie vieno stalo turėtų siekti nusiklaus atsako į šį iššūkį. Aš kalbu apie tai, kad būtina atverti valstybių narių sienas, kai tai tik bus įmanoma. Taip, be abejo, reikės taikyti ir atsargumo priemonės, visas, kurios yra reikalingos. Bet laipsniškai turėsime vis dėlto atverti sienas, tai yra nepaprastai svarbu tam, kad mes galėtume spręsti socialinius iššūkius. Ir artimiausiamis, artimiausiamis dienomis, aš tikiuosi, mes tikrai padarysime nemažai pažangos tam, kad galima būtų. Uh, uh, spręsti šias problemas, tam, kad mes koordinuotai galėtume da, reaguoti į šį iššūkį. Gerbėjai ponai ir ponios, baigdamas nu aš. Norėčiau pasakyti dar vieną dalyką, nors jis nėra tiesiogiai susijęs su diskusijomis pastarajame Europos vadovų tarybos posėdėje. Bet aš esu Europos e, vadovų tarybos pirmininkas ir aš noriu pasakyti, kad e, Europos Sąjungos teisės e, pirmenybę viršenybę yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir Europos Teisingumo teismas vaidina labai svarbu vaidmenį, aiškintamas ES teisės aktus. Prieš 70 metų Robertas Šumanas parengęs deklaracija, kuri tebėra Europos projekto pagrindas, išdėstė vertybės, kurios tuo metu skambėjo uh, kaip, kaip labai novatoriškos. Nes žinome, kad prieš 70 metų Europos valstybės menkai pasitikėjo viena kita ir mes žinome, kiek karų vyko. Ir žinome, kad nelengva kartais įveikti savo nacionalinį kažkokį nusistatymą, kokį nors klausimą tam, kad galima būtų spręsti bendras problemas. Bet nepamirškime, kad mes ir esame susidūrę su visuotinė krize, neregėto masto krize. Ir todėl mums reikėtų kūrybiškai, drąsiai atsisakyti visų tų nusistatymų, kurie ilgą laiką trukdė mums kalbėti apie tai, kas yra reikalingiausia. Mes turime naują Europos piliečių kartą ir ji turi būti pakankamai drasi, pakankamai ryštinga tam, kad mes sugebėtume šios krizės metu, tuomet, kai nepaprastai daug šeimų išgyvena didžiulį skausmą, galėtume susirasti pakankamai išteklių ir kūrybingumos e, ir ryšto savietam, kad galėtume įgyvendinti tą politinį e, projektą. Turėtume susitvarkyti su šiuo iššūkiu ir e, užtikrinti visų žmonių orumą, mūsų ger, e, gerovės, gerovę puoselinčioje valstybėje, visų piliečių labui. Dėkoju. Europos vadovų tarybos pirmininkui, pono Mišeliui, ir dabar suteikiu žodį Europos komisijos pirmininkiai poniai von der Leyen. Labai, labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami ponai, e, gerbiamas Šalė Mišelį, ponės ir ponai deputatai. 70 metų praėjo pro, po Šumano deklaracijos ir Europa patyrė daug krizių, iššūkių, kaip ką tik buvo pastebėta, bet Europos šūkis yra ne tik susivienį vairovėje, bet e, ir skirtumuose. Ir mes turime šiandieną galvoti apie tos skirtumus ir e, galvoti apie tai, kad Europai labiau negu kada nors anksčiau šiandieną reikia vienybės, ryšto ir užmojo. Ir komisija vadovautamėsi šią dvasia rengia labai ambicingą atgaivinimo e, planą Europoje ir šiandieną rezoliucijoje apie tai jūsų kalbama. Ir dėl ko reikėtų mums reaguoti. E, per e, praeitos savaitės dažnai girdėjote mane kalbant apie tai, ką turi daryti Europa, bet šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kaip ji turėtų veikti. Uh, E, pristatysiu pagrindinius elementus, e, charakteristiką, savybės naujo atgaivinimo plano, kurį rengiame. Bet pirmiausia, mes turėtume e, suvokti, kokia yra šios ypatingos krizės anatomija, taip sakant. Noriu išsakyti tris pastebėjimus prieš peidama prie analizės. Anksčiau esame patyrę ekonomikos sulėtėjimą, bet niekad nepatyrėme tokio ekonomikos sustabdymo kaip praėjusius tris mėnesius. Uh, tiekimo krantinė labai nukentėjo paklausa, žlugo ir iš tikrųjų mes negalime grįžti prie įprastinio gyvenimo. Taip nebus artimuoju metu. E, ekonomika visuomės e, atsargiai ir laipsniškai atsivers. Mokyklos šiandieną yra uždarytos, tai bus, bet žinome, kad daug e, tėvų turės dirbti ir verslas turės e, iš naujo pasižiūrėti tai, kaip dirba apgalvoti, kokios bus darbo vietos ir mes turime suprasti, kad visa tai užtruks. Antras pastebėjimas. Virusas yra toks pat visose valstybėse narėse taip, bet gebėjimas reaguoti ir e, absorbuoti sukretimą yra nevienodas. Mes žinome, kad e, kai kurie regionai šalys kliaujasi e, paslaugomis e, klientams, pavyzdžiui, turizmas ir jos labai nukentėjo. Mes taip pat neturėtume piršti tų, kurie nukentėjo pirmiausiai nuo viruso ir jie nukentėjo labiausiai. Italija. Ispanija patyrė labai skausmingų potyrių dorodami e, su šia krize ir tai mums tai tarsi pamoka. Ir e, mes turime galvoti, kaip e, reikia paremti įmonės, kaip galima geriau. Ir ES veiksmai e, leidžia mus veikti. Mes e, suteikėme lankstumą struktūriniams fondams, valstybės pagalbai. E, E, greitam pagalbos teikimui, bet valstybės e, narės skirtingos turi skirtingą e, fiskalinę erdvę. Dėl to valstybės pagalba skirtingai teikiama valstybėse narėse. Ir mes dabar pradame pastebėti tai, kad bendrosios rinkos vienodos sąlygos tarsi vis tik yra nevienodos. Dėl to mums reikia europinio atsako. Uh, E, mes kalbame apie Europos masto atsigavimą, kalbame apie Europos prioritetus. Dėl to labai svarbu Europos parlamentui suvaidinti e, svarbu vaidmenį, asmenį vaidmenį. Ir aš noriu pasakyti, kad parlamentas turi užtikrinti demokratinės atskaitomybės e, principą, turi tarti savo nuomonę dėl viso atgainimo priemonių paketo, kaip ir dėl Europos biudžeto. Ir mes būtent apie tai šiandieną kalbėsime. Dabar norėčiau iškart pereiti prie to atgaivinimo paketo. Jis susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, ES e, biudžetas, kitaip tariant, daugia metė finansinė programa, kurią jūs e, puikiai žinote. Antras dalykas e, - atgaivinimo priemonė, kuri numato didžiaus, didesnė manevro laisvė, bus nustatyta viršutinė riba kuriai komisija, sumoms, kurias galės rinkose skondys komisija ir valstybės narės parems garantijomis. Tai labai svarbu, kad visos lėšos atgaimo priemonės bus nukreipimus per Europos biudžetą tai yra per Europos programas. Ir aš noriu pakartoti, dar kartą Europos parlamentas galės tarti savo žodį dėl lėšų panaudojimo, taip pat kaip ir, kad išsako savo nuomonę dėl daugiametės finansinės programos lėšų panaudojimo. Ir pagal tris ramščius bus naudojamos lėšos. Pirmasis, jis bus e, skirtas valstybės naims paremti, atsigauti e, e, pagerinti būklę ir sustiprėti po krizės. E, didžioji lėšų dalis bus skirta šiam pirmam ramščiui pagal naują atsigavimo ir atsparumo priemonę e, valstybėse narėse bus finansuojamos pagrindinės viešosios investicijos ir reformos, bet jos turės atitikti ES politikos kryptis. Kitaip tariant, bus e, padėti pamatai E, skaitmeniniai e, aplinkai e, palankiai ES ir tvirtai atspariai ES. Bus veikiama per Europos semestrą, bus taikoma visoms valstybėms narėms pagalba, ar jos priklausytų eurozonai ar ne, ir bus žiūrima į tas ES vietas, kurios labiausiai nukentėjo ir kur atsparumo poreikis yra didžiausias. Tai yra e, pirmas ramstis, kur bus daugiausiai lėšų skiriama, bet ten yra ir antra dalis, tam pirmame ramstie ir komisija siūlo papildyti sanglaudos lėšas. Tai bus e, daugiau negu sanglaudos vokas pagal daugiametę finansinę programą. Papildomos lėšos bus skiriamos atsižvelgiant į krizės e, pasiekmių rimtumą socialinį, ekonominį. E, antras ramstis ekonomikos gaivinimas, privačių investicijų e, skatinimas. Mes prieš krizę dar žinome, kad mums reikės labai e, didelių privačių investicijų pagrindiniuose sektoriuose ir technologijose 5G, dirbtinis intelektas, e, vandeninės technologijos, švani energetika ir taip toliau. E, ką pakeitė krizė. Krizė išryškino e, poreikius, jie tapo didesni negu anksčiau, dėl to mes stiprinsime Invest EU e, programą, taip pat pirmą kartą užtikrinsime e, naują strateginių investicijų priemonę. Ta priemonė leis investuoti į pagrindinės vertės grandinės, kurios yra labai svarbios e, atsparumui, strateginiam autonomiškumui, nes krizė parodė, kaip mes priklausome nuo pasaulinės tiekimo grandinės, pavyzdžiui, farmacijos sektoriuje. Ir Europa turi sugebėti E, gaminti esminės svarbos vaistus pati, bet tam mums reikia stiprių įmonių Europai, e, kad būtų galima investuoti. Į tai ir pagal antrą e, ramstį mes siūlome naują mokumo priemonę. Tai padės derinti rekapitalizacijos poreikius veikų įmonių kurios dabar suduria su pavojumi e, sustojus ekonomikai, nepriklausomai nuo to, kur tos įmonės veikia Europos Sąjungoje. Trečias ir e, paskutinis ramstis yra susijęs su uh, pamokomis šios krizės. Mes pastaraisiais mėnesiais pamatėme, kas yra svarbu, kas pasiteisino, ką reikia pagerinti. Mes stiprinsime programas, kurios pasirodė e, gerai veikiančios per krizę, pavyzdžiui, Žvesk į e jų arba Horizontas Europa. Taip pat mes e, pradėsime gyventi naują sveikatos apsaugos programą specialią, taip pat sieksime paremti partnerius, stiprinsime kaiminystės priemonės, tarptautinio bendradarbiavimo, vystome bendradarbiavimo priemonės ir e, parama e, rengiantis narystė Europos Sąjungai. Gerbiami parlamento nariai, e, trumpai tariant, taip atrodys atgaivimo priemonė. Svarbiausias dėmesys bus skiriama didžiausiems poreikiams ir potencialui didžiausiam. Atgaivinimo priemonė yra trumpalaikė ir skirta pirmiesiems atsigavimo metams. Jie apims dotacijas, galimybę iš anksto numatyti dalį finansavimo dar šiais metais, naudojant finansinius modelius e, patvirtintus, e, paremtus nacionalinėmis garantijomis. Ir mes nepradedame nuo nulio. Atgaivinimo priemonė papildys tris e, svarbius, taip vadinamus, saugumo tinklus, kurie patvirtinti e, lyderių balandį šiuo taip vadinamą programą, Europos investicijų banko e, priemonę ir Europos stabilumo mechanizmą. Ir kartu su daugiametė finansinė programa tai sudarys ambicingą Europai būtiną atsaką. Tas atsakas e, turi taip pat turėti naujus nuosavus išteklius, kurių reikia mums e, biudžetui, ką ir siūlė e, 18 metais komisija ir taip pat mums reikia mechanizmo, kuris užtikrintų teisinės valstybės principus, teisės viršenybę. Ir tas mechanizmas yra paremtas būtinybė, bet jis nukreiptas į ateitį. Tai yra atsakas, kuris gimė krizės metu, bet jis pastarnaus mums labai gerai ateityje. Tai susiję ne tik su solidarumu tarp e, valstybių narių ir e, žmonių. Mes siekėme sustiprinti ir solidarumą tarp kartų, ponios ir ponai. Anksčiau ar vėliau e, vakcina nuo koronaviruso atsiras, bet jeigu grįžime prie klimato kaitos, tai jokia vakcina nepadės. Mes turime galvoti apie švaresnę ateitį, investuoti į atkūrimą. Ir tai aišku susiję yra su uh, tam tikra kaina skolų našta padidės, ateities kartos turės e, gražinti tas skolas, bet mes dabar turime padėti jiems, tai yra investuoti į ateitį, kuri bus šviesesnė toms busimoms kartoms ir tokiu būdu sumažinti e, klimato kaitos naštą. E, negrįžkime prie senų įpročių, senų būdų Nebegaivinkime praeities vakarištės ekonomikos. Mums reikia naujesnė, sveiki, naujos sveikesnės visuomenės ekonomikos ir turime pakloti pagrindus e, būsimų kartų vaikų, anūkų ateičiai gyvenimui. Ponios ir ponai, e, mes neišspręsime ES visų šio kontinento problemų, bet mes turime prisimti savo atsakomybės dalį. Ir tą darome siekdami sumažinti skirtumus tarp valstybių narių ir užtikrindami, kad pastangos e, bus dedamos galvojant apie ateities kartas. Ir aš esu tikra, kad dabar e, matome stipresnės naujos Europos gimimą, taigi gyvuoja Europa. Dėkoju pirmininkai von der Leyen, dabar pasisakys frakcijų pirmininkai ir pirmasis yra ponas Weberis. Prašome. Taip, paprastai mes pradedame savo pasisakymus nuo techninių, politinių dalykų, tačiau šiandien aš norėčiau pradėti nuo žmonių. Aš norėčiau paminėti da, žmonių drąsą, da, darbą. Da, Madride, pavyzdžiui, viena slaugė da, uh, užsikrėtė da, koronavirusu. Uh, todėl kad teikia pagalbą pacientui. Žinome, kad tai nėra vienintelis toks atvejas. Daugybė da, gydytojų da, susiduria su da, didžiulė rizika. Daugybė studentų da, taip pat da, ir kitų savanorių dirba kiekvieną dieną. Milijonai europiečių dirba a, tam, kad padėtų mums visiems. Labai jums dėkojame kad ir ką sakytume, kad net neįmanoma surasti pakankamai žodžių tam, kad galėtume jums e, adekvačiai padėkoti. Mūsų frakcija, PP e frakcija, puikiai supranta, kad mums reikia įskirtinių e, priemonių. Mes turime pakoreguoti daugiametį finansinę programą ir dabar turi, kalbame ir apie ekonomikos gavinimo fondą. Kalbėdami apie šios naujos priemonės sąrangą, Mes manome svarbiausia būtų užtikrinti, kad ji būtų demokratiška kad jai pritartų, kad tai priemonė pritartų piliečiai, kad ji būtų pagrėsta solidarumu. Mums reikia biudžeto, kuris būtų sąžiningas žmonių atžvilgių, kuris taip pat būtų toks, kad mes galėtume rūpintis žmonėmis. Žinome, kad per Brexitą Brexito šalininkai teigia, kad jie nori susigražinti savo suverenumą. Ir tai, kas įvyko tuomet parodė, kad žmonėms atrodė, kad Bruselis visko sprendžia. Todėl šį kartą turime daryti viską, kad nebūtų taip, kad vien Bruselis spręstų. Mano frakcija EPP mano, kad mes čia išrinkti atstovai turėtume deformuoti tą biudžetą. Žinome, kad būtina laikytis demokratinio atstovavimo principo. Ir komisija tą puikiai supranta ir tarybai aš galiu pasakyti, kad dabar nėra laikas renkti institucijų karus. Taryba taip pat turėtų suvokti, kad ateities Europa turi būti demokratiška Europa. Dar vienas svarbus mums dalykas. Žmonėms rūpi konkretus projektai ir konkreti parama, jiems nerūpi pagal kokią tvarką bus gyvendinamos tos programos. Ir turime padėti tiems, kam tos, programo, tos programos labiausiai reikia. E, e, turime padėti labiausiai nukentėjusiems regionams ir padėti jaunimui. Ta noriu aiškiai pasakyti nes per pastruosius 12 metų susiformavo de Europoje de taip vadinamoji prarastoji karta. Tai yra žmonės, kurie yra įgyję puikų įsilavinimą, tačiau negali susirasti darbo vietos, negali įsitvirtinti darbo rinkoje. Taigi mes negalime leisti, kad da, da, Europoje auktų šį prarastoji kartą. Todėl mums reikia investicijų. Europa turi suteikti viltį jaunimui. Dar vienas dalykas. Mes turime atvirai kalbėti apie daugiametę finansinę programą ir turime tiesėti duotus pažadus. Tuos pažadus, kuriuos e, aš e, daviau savo rinkėjams, kaip ir jūs, beje. Ir ponia von der Leyen jau visiškai teisingai pasakė, kad mes turime kalbėti apie mūsų investicijas į ateitį, į klimato kaitos mažinimą, į skaitmeninį pasaulį, į švietimą, į kovą su vėžiu ir, ir su koronavirusu, kaip darome šiandien. Ir mes negalime pamiršti mūsų regionų ir ūkininkų. Ta noriu pabrėžti. Turime būti sąžiningi visų atšvilgių. Sanglaudos ir žemės ūkio politika tai yra tos priemonės, kuriomis mes įgyvendiname solidarumą ES. Todėl tai yra nepaprastai svarbios politikos rytis. Ir dar vienas dalykas, kurį aš noriu pabrėžti mes turime ruoštis galimoms nenumatytoms situacijoms ateityje. Niekas negali pasakyti, kad ateityje dar antros pandemijos neįvyks, bet Europa kitai pandemijai turėtų būti kur kas geriau pasiruošusi. Mums reikia lankstumo, mums reikia nuosavų išteklių, mums reikia tokių priemonių, kurios leistų mums e, ryštingai ir greitai reaguoti į greitai besikeičiančią e, situaciją. Po krizės mes norime, kad Europa būtų dar labiau susivienijusi. Norime, kad visi regionai atsigautų. Mes norime, kad e, Europa investuotų į tokius projektus, kurie kurtų da, mūsų jaunimo ateitį. Ir mes norime taip pat, kad Europa pirmoji įveiktų šią krizę. To sieksime. Ir tai galima būtų net pasakyti, kad tai šiandien yra tiesos akimirka šiai e, kartai. Ir mes turime pasimokyti iš gydytojų, slaugytojų, drąsos ir ryšto. Mes turime semtis įkvėpimo iš jų veiksmų. Dėkoju. Dėkoju toliau. Pa, uh, Pone Garsija Peres. Dėkui, pirmininkė. Ponės ir ponai, kolegos, pirmiausiai norėčiau išreikšti e, džiaugsmą dėl to, kad galiu būti čia, šioje salėje. Mes praeidome visose e, valstybėse nese daug labai sunkių savaičių, daug piliečių mirė, daug šeimų e, neteko artimųjų brangių žmonių, dar daug žmonių, daugybė žmonių, milijonai gyvena baimėje dėl ateities. E, ir noriu pasidžiaugti, kad tomis sudėtingomis aplinkybėmis atsakingai sugeba dirbti ir toliau parlamentas yra sudėkinga pirmininkui Sesoliui, kuris parodė, kad parlamentas yra sudarumo pavyzdys. Dėkoju visiems darbuotojams Europos parlamento. Manau, kad mes visi suvokėme, kokia istorinė atsakomybė mums teko. Piliečiai dabar. Uh, E, kartais jaučiasi, kad yra palikti likimo valiai ir populistai, nacionalistai bando siūlyti lengvas išeitis ir kas gali pralaimėti tokia situacija demokratija. Dėl to labai e, svarbus tie sprendimai, kuriuos priimsime per ateinančias dienas. E, taryba kalbėjo ir atrodė e, videokameros metu, atrodė, kad vieni e, kitiems permetinė kamolį ir nenori priimti sprendimus ir pagaliau e, priimtas sprendimas atstatymo atkūrimo programa Europai ir finansavimo planas, kuris siemas su daugiametė finansavimo programa. Dabar atėjo komisijos eilė veikti ir mes. E, tikimės, kad abicinga mūsų komisija rytoj balsuosime dėl bendros rezoliucijos, kuri e, siunčia du aiškius signalus. Pirmiausia, vienybė. Parlamentas sugebėjo įveikti ideologinius skirtumus, taip pat nacionalinius skirtumus ir dirbti bendro labo vardan. Dėl to labai svarbu, kad atgaivinimo e, fondas būtų daugiametėje finansinėje finansinėje programoje, kitaip tariant, kad parlamentas galėtų prižiūrėti jo gyvenimą. Ir kitas dalykas, e, vienomis teisėmis su taryba turėtų e, priimti sprendimus parlamentas. Ir antras dalykas, e, užmojais, ambicija. Mes turime galvoti apie tai, tai, apie tai, kaip naudoti lėšas. To prašo mūsų visuomenė, jauni žmonės, kurie sako, nepaukokite mūsų ateities. Uh, E, reikia galvoti apie e, žalį kursą, apie tvaresnį modelį. To mūsų prašo e, per, jauni žmonės per iniciatyvą We Move Europe socialiniais tinklais. Mes turime galvoti, kaip sukurti geresnę Europą, nes Europa, ponios ir ponai, yra ne mūsų nuosavybė. Ir mes šiandieną turime sutelkti uh, E, visų energiją. Taip pat mūsų piliečiai prašo nepamiršti silpniausių žmonių. Turime stiprinti socialinį ramsį, sukurti tinklą, kuris apsaugotų labiausiai pažeidžiamus. Mes neturėtume atsisakyti svarbių iniciatyvų šioje srityje ir turėtume e, investuoti taip pat į sąžininką teisingą skaitmeninį pereimą. Taip pat iš mūsų prašoma. Uh, uh, teikti bent jau 2 milijardus e, eurų paramos, e, tiksliau 2 procentus nuo savų išteklių e, tokios ribos. Aš žinau, kad finansų neturime daug, bet turime apie tai galvoti, reikia galvoti apie subsidijas ir apie tokias investicijas, kurios užtikrintų ilgalaikės darbo vietas, ilgalaikį atsigavimą Europos ekonomikos. Aš girdėjau, kas sakė ponia von der Leyen ir noriu pasakyti, kad mūsų uh, frakcija nesitaikys su tuo, jeigu nebus semestras e, siejamas su e, darbo teisėmis, socialiniais dalykais, e, tvariu ekonomikos vystimusi. Mes turime galvoti apie ateitį ir aš norėčiau kreiptis į komisiją ir į tarybą. Jūs turite labai svarbės prievalės dabar ir parlamentas yra pasirengęs jums padėti e, dirbti iš vien žengti koja kojon. Ir e, pirmiausia, mes turime e, galvoti, kad turime dirbti ryštingai, padėti valstybėms narėms. Šiandien mums reikia ambicijų, užmojo ir drąsos bei stiprybės. Pana Čiološui, suteikim žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas tarybos pirmininkė Mišelė, gerbiamas ponė von der Leyen. Šumanas prieš 70 metų pasakė, kad e, Europą sukursime ne deklaracijomis, o solidarumu. COVID-19 e, sukelta pandemija taip pat sąlygoja ir didelio masto ekonominė krizė. Praėjusių metų ir krizių patirtis rodo, kad Europa daugiausiai žengdavo į priekį tik tai e, dažniausiai e, atsispirdama nuo krizės. Taigi pareikės naujų išteklių ir technologijų, siekiant atkurti savo ekonomiką, neturėtume grįžti prie 20-ojo amžiaus ekonomikos, turėtume padėti naujus e, pagrindus, daugiau dėmesio skirti aplinkosaugai, e, skaitmeninimui, strateginis svarbos sektoriams, įskaitant sveikatos apsaugą. Tai bus svarbiausios e, sritis atstatant ekonomiką. Reikės parengti gelbėjimo planą milijonams piliečių, kurie praranda savo darbo vietas ir šimtams tūkstančių darbo vietų susidur, įmonių susidurančių su sunkumais. Reikės spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas, taip pat tokių sektorių kaip turizmas, transportas arba žemės ūkis. Ekonomikos atstatymo planas turėtų e, būti e, bendras visos Europos planas, e, pa, nustumėti šalį visus nesutarimus tarp rytų ir vakarų, šiaurės, pietų, eurozonos, ne, eurozonos tiesioginių, tiesioginių mokėtojų interesus ir Europos parlamentas, kurio nariai yra tiesiogiai renkami piliečių, turėtų atlikti labai svarbu vaidmenį rengiant šį planą. Šis planas e, grindžiamas ne tik pinigais, tačiau ir bendra vizija. Mums reikia kuo greičiau atkurti ekonomikos funkcionavimą, tačiau remiantis naujais parametrais, kurie bus taikomi visuomeniai, kuriai reiks iš naujo save atrasti po krizės. Ta bus galima padaryti tik tai pastelkus investiciją. investicijas ir žmonės praradę darbo vietas turi tiesiogiai pajusti mūsų paramą. Verslas taip pat ir mūsų frakcija dės visas e, pastangas ir kovos prieš e, bet kokius bandymus e, netinkamai panaudoti išteklius arba sukelti grėsmę būsimai daugiametiai finansiniai programai. Mums svarbu daugiametėje finansinėje programoje numatyti pakankamai išteklių siekiant e, ES biudžeto stabilumo užtikrinimo, nekeliant grėsmės nusams biudžetams, taip pat demokratija. Žmogaus teisės, teisės viršenybė mums yra e, nekvestionuojami e, klausimai. Tvirtindami daugiametę finansinę programą turime pasiekti, kad Europą atstatinėtume neremdamiesi ekstremizmu ir populizmu, remdamiesi tikraisiais <clears throat> iššūkiais, kuriuos mes diskutuodami mes apsaugosime mūsų teisės viršinimės sistemą, pagrindinės teisės ir laisvės. Turime pasirinkti ir kovoti su šia krize kartu ar pavieniui. Man vienintelis atsakymas šį klausimą yra kovoti kartu. Turime būti drąsūs, turime atsiminti, kad prieš pusantrų metų mūsų piliečiai aktyviai dalyvavo rinkimuose, mūsų rinkdami ir mes turime dabar Europos parlamente pademonstruoti pakankamai drąsos ir vykdyti per rinkimų kampaniją duotus pažadus savo piliečiams, raginami juos labiau pasitikėti ES. Dabar e, visus šios pažadus turime paversti tikrovę. Taigi Europą reikia kurti pasitelkus de facto solidarumą, o ne pareiškimus. Ačiū. Pat... Dėkoju. Toliau ponas Vanderdryšė, tapatybės ir demokratijos. Ponas Vanderdryšė, tapatybės demokratijos frakcijos vardu. Panašiai kaip ir Černobilio avarijos metu komunistiniai režimai bandė nuslėpti tikrovę susijusią su koronavirusu. Taigi e, krizė, e, koronaviruso krizė parodo, kaip mes esame priklausomi, tapome priklausomi nuo Kinijos 30 metų globalizacijos pavertė Kiniją antrą pagal dydį pasaulio ekonomiką. Jie to pasiekė pastelgdama nesažiningą konkurenciją, e, dempingą ir pirmiausia vakarų politikų naivumą. Europos e, prekybos deficitas su Kinija jau dabar siekia 164 milijardus eurų. Ilgainiui mums e, grėsia, jeigu netikras kolonizavimas iš Kinijos pusės, tai bent jau jos e, komunistinio režimo dominavimas. Turime peržiūrėti santykius su Kinija, apsaugoti strateginius e, svarbos sektorius nuo perėmimo iš Kinijos pusės turime atsisakyti naivumo santykiuose su Kinija ir atkurti pramonę Europai. Po migrantų krizės ir finansų krizės. Negalime leisti, kad ir šią krizę kainą mokėtų paprasti žmonės. Turime apsaugoti mūsų darbo vietas ir mūsų įmonės nuo koronos mokesčio, kuris, e, kuris susižertų Kinė. Pono, pono Širdėm. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, Ponas e, Lambert, na, man būtų garbė, jeigu mane vadintume Martinu Šerdoganu, tačiau. Infirmière, médecin, aide-soignante e, jau tris mėnesius medicinos slaugytojas, gydytojai, gatvių valytojai, e, šiukšlių vežėjai, deliverų E, Uber e, darbuotojai e, dirba ir teikia mums svarbiausias paslaugas. Taip pat žinome, kad žmonės, kai kurie gamina kaukės namuose, dalyjasi vaikų priežios pareigomis, padeda žmonėms, kurie gyvena izoliuoti ar yra pažeidžiami. Ir mes matome, kaip žmonės prisijima savo atsakomybę. Aš klausiausi jūsų šalimšelį ir neišgirdau iš jūsų, kaip mes solidariai bandome veikti. E, valstybių ir vyriausybių e, vadovai turėtų duoti atsaką žmonėms, bet e, jie tarsi užsirakinę savo logikoje įstrigę ir jie stovi vietoje. Ir pastaraisiais metais ES tarsi moralizuodavo vieni kitus, pavyzdžiui, buvo kalbama apie teisuolės valstybės narės ar nusidėlės valstybės narės. E, taip iš tikrųjų Graikijos, Italijos, Ispanijos viešųjų finansų valdymas nebuvo, mm, ne visuomet buvo be priekaištų, bet taip pat ir Niderlandų vyriausybės e, vykdė tikrą fiskalinį karą prieš ES. Taip pat žinome, kaip e, Vokietijos vyriausybė nagais ir ragais įkibusi gynė savo automobilių pramonę, kuri visus apgaudinėjo. Taip pat Skandinavijos bankų priežios institucijos institucijos leido sukurti e, didžiulio masto pinigų plovimo e, veiksmus, didžiausius per paskutinį dešimtmetį. Taigi e, visi yra kažką netinkamo e, padarę ir galbūt reikėtų atsisakyti tokio moralizuojančio argumento. Mes dabar turime galvoti, kaip dirbti kartu. Mes turime suvokti, kad ES e, kertinis akmuo per pastarusius 70 metų buvo solidarumas. Taip pat siekis užtikrinti e, tvarų klėstėjimą gerovę mūsų piliečiams. Taip pat mes dabar turėtume kartu dirbti ir ieškoti sprendimo dabartinėms iššūkiams mes turėtume kartu e, dėl to kurti ir gyventinti ekonomikos atgaimo strategiją. Ir kiekvienas turėtų veikti pagal savo sugebėjimus ir kiekvienam pagal poreikį turėtų būti padedama. Tai yra paprastas principas. Ir reikia fiskalinio teisingumo. Mes e, tokiu būdu galėsime visiems padėti. Ir e, iš tikrųjų E, mes e, turime dabar galvoti, koks svarbus ekonomikos atgaivinimas. Jeigu mes į, į, išlaikysime šį išbandymą ugnimi, tai bus gerai, bet jeigu ne, mes galime labai pakengti tiek Europos, e, eurozonai, tiek Europos sąjungai. Ir mes turime dabar galvoti, kaip atremti tuos istorinius iššūkius, nes kitaip mums nedovanos už klaidas. Dėkuoju ponui Lambert, ponas Van Overželt, ECRK. Ačiū pirmininkė. Gerbiami pirmininkai, kolegos, vertinami praėjusių savaičių įvykius, negalime pasakyti, kad Europa laiku ir e, nusekliai sureagavo į pandemiją, tačiau e, galime ištaisyti padarytas klaidas, diskutuodami apie daugiametę finansinę programą ir atstatymo ekonomikos atkūrimo planą. Rytoj dėl šio plano balsuodami galime žengti tinkamus žingsnius, priimti tinkamus sprendimus. Ant, e, ant stalo padėta labai daug pinigų, e, tai yra finansinės paramos programa, tačiau Aš manau, kad mes šiek tiek mažiau dėmesio skiriame aspektams, kurie nesusijęs su pinigais, tačiau kurie taip pat yra labai svarbus kovojant su pandemija ir atkuriant ekonomiką. Komisijos pirmininkė von der Leyen jau atkreipė dėmesį į būtinybę stiprinti bendrąją rinką. Tikrai bendrąją rinkai teks labai svarbus vaidmuo atkuriant ekonomikos procesus. Antras aspektas susijęs su investicijomis, tiek privačiomis, tiek ir viešojo sektoriaus investicijomis. Ir manau, kad e, pribrendo laikas e, atsisakyti tų e, griežtų taisyklių susijusių su viešojo sektoriaus investicijomis ir jų ribojimu. Na, trečias aspektas yra susijęs su geopolitinė apsaugą, mes matome, kad tarptautiniai investicijų fondai, tarptautinės kapitalo rinkose e, sudaro milijardinės vertės sandorius ir vyksta netgi tam tikras e, vos ne karas, turime todėl patvirtinti griežtas taisyklės, laikinai galiojančias siekdami užkirsti kelią mūsų verslo, mūsų įmonių perėmimu. Na ir dar vienas dalykas <clears throat> yra ištrūkti iš tos baimės spiralės, nes tai taip pat bus labai svarbu, siekiant kurti ekonomiką per timiausius mėnesius. Pone, pone Širdevan. Ačiū. Pana pirmininkina Filipo kalba tikrai nebuvo labai bloga, vieną ar kitą sakinį būčiau aš taip pat mielai pasakęs, dabar perėsiu prie savo kalbos, ES yra dabar patekusi į kryškelę, toliau turi apsispręsti, ar tęsti taupimo politiką ir sužlugti, ar praėjus 75 metams po antro pasaulinio karo pabaigos ir 70 metų po Šumovo deklaracijos demonstruoti solidarumą. Europos gyventojai laukia aiškaus vienybės ir solidarumo politinio signalo, tuo tarpu valstybės narės tarpusavėje ginčijasi ištisą savaitęs, ponė Mišelė, ir per tą laiką <clears throat> pirmieji, e, kurie turi mokėti kainą už šį e, dėlsimą, už valstybės paramos mažinimą, už e, nepakankama infrastruktūra, yra paprasti darbuotojai ir būtent jiems darbuotojams ir valstybės e, tarnautojams, ponė Weber, mes turime ne tik padėkoti, mes turime sudaryti jiems geresnės gyvenimo ir darbo sąlygas vadovo. Taryboje buvo priimtas sprendimas dėl 240 milijardų eurų paskolų formą skirimą, tačiau noriu paklausti, ponė von der Leyen, ką darysime, kai vėl bus pradėti taikyti valstybės skolai galiojančias taisyklės, ką komisija tuomet darys, ar vėl rekomenduos mažinti išlaidas infrastruktūrai, socialiniai apsaugai, sveikatos apsaugai, mažinti pensijas ir privatizuoti valstybės turtą, turint omenyje, kad tie, kuriems šiandien tenka didžiausia našta dėl koronos krizės, E, nieko per pastarosius metus e, daugiau nematė, tik tai e, taupimą valstybės viešo sektoriaus investicijų, mažinimą į svarbiausią viešą infrastruktūrą, taip pat ir į tokias sritis kaip žalesis kursas ir skaitmeninės permainos. Aš manau, kad dabar pribrendo laikas atsisakyti stabilumo ir augimo pakto, mums reikia socialinių investicijų <clears throat> ir e, e, reikia daugiau lėšų skirti e, viešosios visuotinės svarbos sektoriams. Mums kyla klausimas, kaip turėsime atkurti ekonomiką. Komisijai taryba patikėjo pakankamai sudėtingą uždavinį šiuo atveju iš apskritimo padaryti kvadratą. Mums reikia didesnio masto ES biudžeto, mums reikia tikrųjų nuosavų lėšų, tikrų pajamų ES biudžetą, pavyzdžiui, per skaitmeninį mokestį, per finansinių sandorių, sandorių apmokestinimą, taip pat per uh, pačių turtingiausių įmonių ir piliečių turto apmokestinimą 1 e, procento mokesčių, kuris e, patektų tiesiog ES biudžeto ekonomikos atstatymo fondas, diskusijos dėl jo yra kol kas pakankamai neaiškios, čia aš taip pat nelabai aiškiai supratau, kokią formą šio fondo lėšos bus skiriamos valstybėms narėms, jeigu paskolų forma, tai padidės pernelik didelio įsiskolinimo tikimybė artimiausių metų valstybėse narėse. Ar kitas e, žingsnis yra tiesioginė parama iš Europos centrinio banko eurozonai, tačiau Europos parlamentas neturi pakankamai drąsos, kad e, tokį sprendimą pasiūlytų es turi apsispręsti, kokiu keliu eis solidarumo ar e, taupimo. Mano frakcijos pozicija yra labai aiški, mes kartu su Europos žmonėmis norime žengti solidarumo keliu. Dėkuoju uždėmesi. Labai dėkuoju toliau ponas Kastaldo, nepriklausomų parlamento narių vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Laiko neįmanomo da, da, sutaupyti, neįmanomo jo kaupti. Da, ir jis bėga, jis da, labai greitai praeina. Ir kalbame apie tai, kad iššūkiai yra neregėto masto, bet jeigu netinkamai nereaguosime, tai bus baisu. Mums reikia tiksliai, ponia pirmininkė, da, pasakyti, kaip mes ruošimės kitiems iššūkiams, kaip mes galėsime da, galėsime užtikrinti, kad nebūtų reikalavome iš tų šalių, kurios ir taip nukentėjo, dar turėtų daugiau įmokėti į biudžetą. Mums reikia naujų iš, nuosavų išteklių. Tai apmokestinant da, finansus, da, ieškant galimybių da, žaliojoje ekonomikoje. Mums reikia ryšto ir drąsos, kurią rodo kiekvieną dieną mūsų gydytojai. Ir ta, jūsų pasirinkimai padės mums išsaugoti gyvybės. Negalime dėlsti, jei mes norime kartu įveikti šią krizę. Nes dabar atėjo tiesos akimirka. Dėkoju. Norėčiau suteikti žodį dabar Europos vadovų tarybos pirmininkui, ponui Mišel, kad jis galėtų įsakyti kelias pastabas, nes po to jis turės. Ačiū. Pana pirmininkė, labai trumpai noriu padėkoti už išsakytas mintis. Kelis aspektus sureaguosiu pirmiausiai. E, daug čia girdėjome e, įvairių populistų, demagogų pasisakymų apie Europą, e, vis tik tai Europos istorija aiškiai patvirtina kūrimą pridedamąją vertę, kalbant apie gerovę, teisės viršenybę, piliečių teisės ir laisvės, todėl ir toliau turėtume gyveninti Europinę darbo tvarkę, nepaisant visų e, demagogų ir populistų nuskaičiamų pagalių į ratus. Manau, kad mes dabar e, esame, privalome puikiai suvokti savo kartos atsakomybę. Tikrai nemetas dabar e, ginčytis dėl e, to, kas yra teisesnis. Europos e, parlamentas yra tiesiogiai renkamas piliečių, taigi turi savo teisinį pagrindą ir vadovų taryba, vyriausybių, valstybių narių atstovai taip pat turi savo atitinkamą legitimumą, jį taip pat reikia gerbtis. Bet kokiu atveju būkite tikri, kad aš savo ruoštų su kolegomis taryboje dėsiu visas įmanomas pastangas, kad e, e, bendrai visi pasiritojo rankovės, mes spręstume dabartinės e, problemas, užtikrintume atitinkamą finansavimą, ekonomikos atkūrimo fondo lėšų paskirstimą tam, kad jis būtų naudingas piliečiams, sėkmė gyvendinti skaitminę darbo atvarkę, kovoti su klimato kaita, nes šios temos niekur e, nedings. Reikės jas įspręsti ir Europa yra nekarta įrodžiusi, kad mes turime pakankamai e, gebėjimų savo išteklius naudoti piliečių labai. Taigi aš priimu E, tą Europos parlamento ištiestą ranką ir kartu su jumis esu nusiteikęs e, labai nuoširdžiai dirbti, siekiant atremti dabartinius iššūkius ir padaryti tą sėkmingą. Ačiū pirmininkui. Miš... Dėkoju ponui pirmininkui, ponui Mišeliui ir toliau kalbės ponas Mūrėzan, prašom. Ponas Mūrėzan, ačiū. E, nuo krizės pradžios ES teikia pagalbą ten, kur jos reikėjo. Mes teikime pagalbą e, medicinos personalui įrangą, e, kitomis priemonėmis tose šalise, kur e, tos paramos labiausiai reikėjo ir ES lėšos čia buvo veiksmingiausiai naudojamos komisija, pasiūlė tinkamas priemonės, parlamentas joms pritarė, dabar turime pasirenkti ateičiai tam, kad priimtume tinkamiausius sprendimus. Visose Europos institucijose turime būti tinkamai su jais susipažinę. Europos parlamentui atstovaujama, vis, parlamente atstovaujama visiems Europos regionams jo nariai geriausiai susipažinę su padėtimi valstybėse narise, todėl mes ir norime dalyvauti e, teikiant pasiūlymus dėl ekonomikos atkūrimo fondo, tiek planavimo, tiek patvirtinimo, tiek įgyvendinimo etapuose, nes manome, kad tokiu būdu šis fondas ir lėšos bus panaudojamos tinkamiau visur pasaulyje. Vyriausybės teikia biudžeto projektus, o parlamentai juos tvirtina. Šiandien penkių frakcijų vardu mes teikiame rezoliucijos projektą kuriame reikalavome patvirtinti e, plačių užmojų e, fondą, kurį sudarytų tiek paskolos, tiek e, subsidijos ir kuriuo nebūtų padima finansinė našta valstybėms narėms. Tam, kad ta našta nebūtų padidinama, šis fondas turi būti grindžiamas nuosavais ištekliais. Mes esame pasirengę čia taip pat priimti tinkamus sprendimus, keičiant daugiametę finansinę programą, tačiau nepakenkiant joje numatytiems prioritetams dar iki krizės. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Mūrėsonui. Pusantros minutės kolegai Erdoganui dabar žodis. Ertugui tiksliau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėme ponė pirmininkė, mėly kolegos, aš taip pat norėčiau pradėti nuo padėkos daugeliui gydytojų, slaugytojų, taip pat ir turime nepamiršti padėkoti tėvams, kurie jau kelis mėnesius turi namuose prižiūrėti savo vaikus, juos mokyti ir kurie ne visi iš jų turi 500 kvadratinių metrų e, kiemą prie savo namų. Jiems taip pat turime padėkoti, nepaisant socialinio atstumo laikymosi, dabar labiau nebe, nei bet kada turime stovėti arčiau vieni kitų. Pone komisijos pirmininkė, valstybės narės neišvengiamai turės padinti savo įnašus, nes, e, nes iššūkiai dabar yra žymiai didesni. Gaila, kad pas Mišelis jau išvyko iš mūsų e, posėdžio, tik mažiausiai 2 e, procentų įmoką e, turime numatyti <clears throat> nuo valstybių narių BVP, siekiant užtikrinti nuosavus išteklius. Taip pat reikia pasitelti tinkamas priemonės, kalbėjote apie skaitmeninimą. Tai yra labai svarbi priemonė, reikia nepamiršti dirbtinio intelekto, taip pat kitų svarbių priemonių noriu padėkoti komisijai, kuri dabar jau e, patvirtino gairias dėl vidaus sienų atverimo laipsniško turizmo skatinimo ir aš tikiuosi, kad tomis priemonėmis mes galėsime užsitikrinti sėkmę ateityje. Ačiū kolegai Ertuk, dabar dvi minutės kolega Garikano kalbės. E, dėkui pirmininkė, ponė von der Leyen. Mes siekėme išnaikinti pandemiją ir taip pat tikriausiai per šimtą metų susidurėme su didžiausia ekonominė krize. Dabar, siekdami išeiti iš jos, turime sutelkti, galime, daugiau viešų investicijų. Deja, valstybės narės po euro krizės e, jau linksta nuo naštos įsipareigojimų, kad galėtų sudaroti su šia e, krizė ir labai gerai, kad ES e, vėl rengia Šumano planą, jeigu leisite man jį tai pavadinti. Europos komisija e, e, kalba apie dviejų trilijonų atgaivinimo priemonių rinkinį. Taip pat kalba apie e, obligacijas skirtas atgaivinimui, kad galėtume investuoti į medicinos sritį, skaitmenimą, kitas svarbės sritis. Kaip mes tą užtikrinsime? Mes parlamento frakcijos siūlome valstybėms narėms susitarimą. Mes sakome, suprantame, kad jums labai sunku e, savo įnašus sutelkti. Mes suprantame, kad neturite daug galimybių. Dėl to mes turime galvoti apie ilgalaikės paskolas. Taip pat turime kalbėti apie nuosavus išteklius, tie, kurie e, slepia mokesčius, pavyzdžiui, skaitmenės įmonės e, nemoka pakankamai mokesčių, tie, kurie teršia aplinką nepakankamai moka, jie turėtų už tai mokėti. Mums reikia investicijų ir mes rytoj, galvojame, kad rytoj pamatysite, kad tikrai galime būti tokie ambicingi, turėti tokį ambicingą planą ir kad jisai finansiškai yra įmanomas. Mūsų piliečiai e, tikisi gerų investicijų priemonių ateičiai, yra paklausa tokioms investicijoms. Prieš 70 metų ponas Robertas Šumas pasakė, kad reikia, kad mums reikia tokios Europos, kuri konkrečiai veiktų. Tai yra konkretus ir ambicingi žingsniai, kurie leis mums atkurti Europą ir eiti į priekį. Ačiū. Ačiū kolegai Garikano, dabar pusantros minutės kolegė Donato kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos nuosavį ištekliai, kurie, sudė, kurie dabar sudaro mūsų biudžetą, iš tikrųjų yra sudaromi iš valstybių narių įnašų, o nauji ištekliai, kuriuos čia kalbama, da, ne, e, susilauks įvairių lobistų e, veto. Ir e, žinome, kad vargu ar bus įmanoma viską įgyvendinti. Ir vargu ar galima bus sukurti papildomus mokesčius. Ir daugiametis e, finansinis e, planas, kuris turėtų pagrindinis mūsų atsako pagrindas, turėtų padėti valstybėms narėms. Ir jau ir dabar tos šalis, kurios ir taip sunkiai da, sekasi, a, turi finansuoti da, da, papildomus išteklius. Taip norite pasakyti. Tas fondas galės tik tai išduoti paskolas. Tai reiškia, kad valstybės narės galės tik tai dar labiau įsiskolinti ir tai bus finansinė našta užkrauta nekaltiems piliečiams. Nes pagal sutartį Europos banka, centrinės bankas negali da, da, imtis papildomų veiksmų. Bet Jei mūsų du piliečiai negalės dirbti po šios krizės, kas kurs tas pajamas? Kirmiai kolegos, mes negalime tik tai kalbėti šūkiais ir nepasiekti jokių rezultatų labai ambicingų žodžių mums tikrai nepakanka tie šūkiai tai liks tik tai šūkiais ir ES nepavyks pasiekti net pačių kukliausių tikslų, todėl kad ES jau ir tai prarado daugybę savo piliečių. Kolega Aikau, dabar turime metus kalbės. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes girdėjome šiandien, kad mums reikia. Mes e, girdime sanką taip, tai pati giliausia krizė ir dabar mums reikia sprendimų, bet pernelyg dažnai ES pernelyg daug žada ir pernelyg mažai padaro kalbam apie solidarumą, kad reikia padėti vienikiems ir dabar nebegalime taip elgtis. Veiksmai, planai atidėliojami savaitę po savaitės ir vis daugėja lūkesčių. Ir mes tikimės pamatyti planą ir kaip parlamentas norime mm, būti lyderiais. Penkios skirtingos parlamento frakcijos susitelkė ir siūlo sprendimus ir e, Rumunijos, e, Vokietijos, kitų valstybių narių nariai pasirašė po tais pasiūlymais iš Italijos, Niderlandų, Ispanijos, Belgijos. Ir tai rodo, kad mes galime įveikti savo skirtumus ir kad galime rasti prasmingus sprendimus, politiškai ir ekonomiškai prasmingus sprendimus. Ir mes ką siūlome? Obligacijas. Su tomis obligacijomis galima būtų finansuoti e, atgaivinimo ir perėjimo fondą. Mes nebenorime grįžti prie ankstesnės situacijos. Mes norime, kad nuosavais ištekliais būtų finansuojama tai ir kad būtų ne tik palūkanos mokomas iš nuosavų išteklių, bet ir e, gražinamos e, skolos. Būtent tai būtų mutualizavimas. Taip pat mums reikia investuoti į skaitmenės rytį, į žalį į kursą ir mes taip pat norime demokratiškai tikrinti visus E, e, veiksmus. Mes taip pat norime e, lyčių lygybėje daugiau sprendimų. Norime, kad būtų padėta žmonėms, kurie nukentėjo labiausiai nuo krizės, pavyzdžiui, moterims, vartotojams Ir taip pat valstybės pagalbos taisyklės e, turi būti sudentos. Praeitą penktadienį komisija iki metų pabaigos pratėsi e, sąlygas be jokių reikalavimų iki metų pabaigos. Tai yra prastas pavyzdys. Mes turime dirbti visi vieningai, iš tikrųjų o, užtikrinti atsigavimą ir sustiprinti naująją ekonomiką. Dėkoju. Ačiū kolegai Aikautui, dabar vieną minutę kolega Fidansą kalbės. Presidente. Pone pirmininkė, mes privalome pasakyti tiesą, per daug įmonių da, da, rizikuoja da, nebeatverti durų, nes mes vėluojame ir jūs da, kalbate apie kažkokius trilijonus, kurių niekuomet nesusilauksime de, ir e, Europa de, negalės de, iš naujo de, užkurti ES, e, e, Europos variklio dėl to, kad jiems nepadeda Europos centrinės bankas. Per daug yra nežinomybės. Mums reikia ekonomikos gavinimo plano, jis turi pradėti veikti nedelsiant. Ir užtenka jau visų tų paskolų. Ir mums reikia kitų priemonių, nes paskolos tik taip ir klubdo valstybės narės. Nuosaviai ištekliai turėtų būti formuojami iš e, interneto milžinų, iš kitų korporacijų, kurios nemoka jokių mokesčių. Negalime užkrauti papildomos naštos mūsų piliečiams. Po šios krizės mes norime naujos Europos ir negalime tiesiog užsispyrę toliau ginti senąją Europą. Ačiū kolegai finansų, pusantros minutės kolega Omaržy dabar kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Savo diskusijoje mes e, negalime nepaisinti Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo, e, kuris e, praktiškai prisėmė savo teisę pakeisti Europos teisingumo teismą. Tai yra labai svarbus priimtas sprendimas ir niekas Europoje negali taikstytis su tuo, kad europiniai teisai diktuotų valstybių narių konstituciniai teismai. Ar e, nuo rytojaus e, prie mus kiekvieno ES sprendimo reikės laukti e, 27 valstybių narių konstitucinių teismų e, pritarimo. Tai reikštų ES pabaigos pradžią. Europai reikia e, didelio masto ekonomikos atkūrimo solidarumo plano, kuris būtų grindžiamas sanglaudą. Taip pat mums reikia tikro Europos centrinio banko, o ne banko, kuris būtų pavaldus Berlyno politinėms instrukcijoms. Taigi, šis e, konstitucinio teismo sprendimo Vokietijos e, tikslas yra e, užkirsti kelią vadovų tarybai priimti svarbius ekonomikos atkūrimo sprendimus. Jis taip pat kengsmingas ir e, pačiai Angelai Merkel, todėl mes vadovų tarybą raginame nuo rytojus paskelbti šį Vokietijos konstitucinio teismo sprendimą niekiniu. Ačiū. Ačiū kolegai Omaržiai. Dabar pusantros minutės kalbės, vieną minutę kalbės kolega Puždemo. Vielen Dank. Union... Labai ačiū. Europos Sąjunga gali labai susilpnėti kaip naudingas piliečiams projektas, jeigu nepasiūlys gerų sprendimų. Sprendimai turi būti ekonominiai ir socialiniai. Kai ekonomika susilpnėja, e, reikia telkti išteklius, e, bet taip pat žinome, kad e, skola didėja ir kai galimybių mažėja, kas e, apmokės e, sąskaitą. Šios dienos Europoje e, žmogaus teisės labiau kenčia negu vakarykštėje Europoje politiniai kaliniai, kurie turėtų būti iš karto paleisti, tebėra kalėjime. Noriu paminėti Žiūrė Assange, taip pat Katalonijos nepriklausomybės e, aktyvistus. Ir šiandieną Amnesty International Jordi Kušat ir Jordi Sančeš prašo paleisti iš kalėjimo. Ir noriu paklausti, ar ES turi planą išsaugoti demokratiją. E, kai ji tikrai labai yra nukentėjusi. Ačiū kolegai Pudzimonui, dabar pusantros minutės kolega Ferber kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, statant namą, e, nepradamos statybos nuo sprendimo, kokios spalvos čerpės turėtų būti. Nu, pirmiausiai e, nuo pamatų pradedama su architektu aptarinėti klausimus. Šią diskusiją aš pasigendu atsakymą į klausimą, kokią pridedamąją vertę mes ES galėtume pasiūlyti prie tų priemonių arba e, kartu su tomis priemonėmis, kurios yra priimamos valstybėse narėse. Toks būtų pirmasis klausimas. Antras klausimas, kokias tinkamiausias priemonės pasitelkti siūlomiams tikslams. Ir aš čia nieko naujo diskusijoje neišgirdau, daugelį metų mes kalbame apie tuos pačius dalykus ir aš tikrai negalėčiau įsivaizduoti, kad ES finansavimą užtikrintume pasitelkę šiek tiek daugiau mokesčių inspektorių. Turime sąžiningai pripažinti vieni kitiems, kad daugiametė finansinė programa, prie kurios prisidėti vis mažiau valstybių narių nori, negali tapti solidžių finansinių pagrindų. Taigi turime nusileisti ant žemės. Ir trečias aspektas, mėly kolegos, susidaro man įspūdis, kad šioje rezoliucijoje daugiausiai norime labai greitai e, ir didesniam skaičiu valstybių narius be jokių sąlygų šankstinių suteikti finansinę paramą. Aš manau, kad tai yra visiškai neįmanomas dalykas. Manau, kad rytoj turime priimti sprendimą apie e, aiškiai apibriešto termino ekonomikos atkūrimo fondą. Ačiū dabar Gatė Zabal Rubiel pusantros minutės kalbės. Labai ačiū pirmininkai. Iš tikrųjų, dėrėtis dėl rezoliucijos buvo sudėtinga, kadangi galėjome nesustarti, bet mums pavyko. Ir norėčiau padėkoti visiems už konstruktyvų požiūrį, visiems dėrybininkams, nes mes vadovavomės bendrų tikslų išsaugoti Europos projekto orumą ir išgelbėti žmonės. E, rezoliucija gana. Uh, trumpa, tai buvo irgi iššūkis pasiekti, bet mes siunčiame labai aišku signalą. Pirmiausia, tarybai. Parlamentui pavyko sutelkti penkias frakcijas, pavyko toms frakcijoms tarti ir dėl to taryba taip pat turi susitarti. Mes išklausėme pasiūlymą ir norime pasakyti, nebijokite e, pasiūlyti e, daug e, viešųjų lėšų, didelių sumų, nes tai susijęs su ateitimi. Mums reikia atgaivinio plano su e, labai didelėmis investicijomis. Kalbame apie 2 trilijonus eurų. Tam, kad paskatintume paklausą ir kad e, įtvirtintume mūsų socialinį visuomenės modelį. Taip pat, kad galėtume e, vykdyti fiskalinę revoliuciją. Tai vienintelis kelias, kuriuo turime žengti. Mes turime tą padaryti kaip galima greičiau, įgyventi planą, bet taip pat daryti viską gerai. Mums taip pat reikia nenumatytų priemonių planą, mes, plano, nes negalime e, leisti, kad e, nenumatyti atvejai mus nukreiptų nuo pagrindinių dalykų. E, taip pat mes turime dabar siekti daryti viską, ką galime, kad išgelbėtume žmonės, nes pirmiausia, e, turime ir galvoti būtent apie žmonės. Ačiū kolegijai Rubija. Dabar dvi minutės kalbės kolegės Ižurnė. Kolega. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, norėčiau sureaguoti komisijos pirmininkės pasiūlymus. Praėjusiu mėnesiu Europos parlamentas daug rezoliucijų tvirtino e, reaguodamas į COVID-19 e, pandemiją. Priminėme, e, priminėme būtinybę vadovauti solidarumo principu, visos ES mastu padėti visiems europiečiams ir tas solidarumas yra reikalavimas ir aš šioje plenarnių posėdžių salėje taip pat labai aukštai įvertinau šios, šią rezoliucijos nuostatas, nes mes įsiklausėme į e, Europos žmonių lūkesčius ir šią rezoliuciją mes įdavėme e, e, komisijai ir tarybai į rankas tam tikrus raktus nuo problemų sprendimo. Tačiau kol kas negirdėjome apie e, tinkamą jų panaudojimą. Šis solidarumas, taryba jam pritaršė, noriu priminti visiems e, cituojama e, Šumaną. Jis kalbėjo apie tai, kad Europa yra pastatyta ant solidarumo pamatų, tačiau kaip mes dabar bandome tą solidarumą užtikrinti, teikdami paskolas e, e, per e, obligacijas europinės, per naujus nuosavus išteklius, per žalį kursą, tačiau aš tikrai neišgirdau pakankamai paaiškinimo apie tai, kaip bus naudojami tie nuosavi ištekliai. Aš noriu pasakyti, komisijai, kad e, dabar net negalime leisti savo drebinti kinkas, mūsų stebi e, visi Europoje, taip pat nacionalinių parlamentų nariai ir mūsų parlamentas turės imtis sudėtingų problemų sprendimo, tačiau mes žinome, kad e, istorija smarkiai baudžia už išdavystės. Ačiū kolegai Sežurnė, dabar kalbės kolega Kūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, jeigu krizė mums kažką parodė, tai būtent tai, kad ES nesugeba krizių valdyti. Visiems tapo aišku, kad rizikos e, žydiniai e, buvo pariboto dydžio ir e, su jais kovoti daugiausiai pastangų turėjo dėti vietos valdžios institucijos <clears throat> ir geriausiai tą darė. Tačiau jūs dabar e, norite e, krizės padarinius pašalinti, pasitelkę didžiulio masto išteklius. Tokiu būdu kai kurioms šalims net tik 30 procentų, netgi 100 procentų reikėtų padinti savo įmokas ES biudžetą, tačiau tokiu būdu mes problemų niekuomet neįspręsime, nes tokiu būdu automatiškai būtų nedidinama skolos našta ir užkraunama dar didesnė našta ant mūsų vaikų pečių, jeigu mes e, E, norime palikti, užtikrinti vaikams geresnę ateitį, tai turime vengti tokių dalykų kaip europinės obligacijos. Ačiū uždėmesiu. Ačiū dabar kolega Andrėšin kalbės. Ačiū. E, šiuo metu patiriame didžiausio masto ekonomikos krizę nuo antro pasaulinio karo. E, milijonai šeimų žmonių baiminasi dėl savo darbo vietų, dėl skurdo, dėl lygų nuo koronos krizės e, silpnesniai nukenčia e, labiau, pietų Europa kenčia labiau nei šiaurės Europa, tačiau jeigu ši krizė suskaldys ES, visi dėl to tik pralaimėsime, todėl turime elgtis drąsiai, turime Europos parlamente didelį balsų daugumą pritarti šiai rezoliucijai, raginame patvirtinti 2 trilijonų vertės atkūrimo fondo planą. Mums reikia daugiau investicijų, o ne taupimo vietoje privatizavimo. Turime daugiau investuoti į sveikatos apsaugos sistemas, taip pat investuoti į e, klimatui nekenksmingos infrastruktūros e, kūrimą. Turime skatinti Europos konkurencingumą, todėl noriu paraginti e, ponę von der Leyen patvirtinti tokius sprendimus, kurie būtų finansuojami ne dviejus metus, o žymiai ilgiau, nes tokiu būdu mes krizės neįveiksime. Viskas priklauso nuo jūsų. Ačiū dabar kolega Zonca kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Pandemijos e, drama gali mums padėti susimastyti apie tai, kaip pataisyti reikalus. ES turime puikią galimybę kovoti su e, mokestiniu sukčiavimu ES viduje. Lenkija e, su to puikiai tvarkosi ir gauna naujų pajamų. Taip pat turime e, padaryti galą skirtumams valstybės paramos atskiriuose valstybės narėse, nes taip yra iškraipama vidaus rinka, reikia atsisakyti nereikalingų nuolaidų mokestinių išlygų ir mokesčių rojų, nes ten labai daug pinigų prarandame. Juose taip pat turime dabar galimybę patvirtinti ES mastų paskolas ir įvairias subsidijas, tačiau turime nepamiršti, kad bendra žemės ūkio politika, ekonomikos politika E, parama smulkiam verslui, transporto įmonėms. Tai bus ES ekonomikos atsinaujinimo pagrindas. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Žonce, kolegė Kuntūra dabar kalbėsiu vieną minutę. O Šuman πριν από 70 χρόνια. Ačiū, ponė pirmininkė. Šumanas prieš 30, 70 metų pasakė, kad Europa e, negali būti e, sukurta per vieną dieną. Ja kūrent reikalingas solidarumas e, de facto. Šie Šumano žodžiai yra svarbesni nei bet kada. Mes stovime kryškelėje, turime priimti sprendimus dėl uh, konkretaus solidarumo priešingų atveju per pastarus 70 metų priimti sprendimai uh, gali jiems iškilti grėsmė. Todėl, e, tačiau dabar matome, kad atskiros valstybės narės vadovaujasi stipresniojo teisės principų, turime tam pasipriešinti, turime patvirtinti didelio masto ekonomikos e, atkūrimo planą, nedidindami įsiskolinimų ir pasitelkdami papildomus išteklius turime užtikrinti ir pasirūpinti tuo, kad e, sprendimų nepriminėtų patys turtingiausiai. Čia Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus. Ačiū kolegai Kumpro. Dabar pusantros minutės kolegė Begal. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Taigimi kolegos, ekonomikos gaivinimo planas bus nepaprastai svarbus, kad mūsų ūkis galėtų atsigauti. Ir šis fondas turėtų būti toks, kad jis galėtų leisti vertybinius popierius, e, ieškoti finansavimo rinkose ir pritraukti nuo pusantrų iki dviejų trilijonų eurų. Bet pirmiausia, jis turi teikti įmonėms ne tik paskolas, bet ir dotacijas fondas, turi, tų fondų turi būti suteikta ES biudžeto garantija. Jis taip pat turi būti finansuojamas iš finansams ir stambioms korporacijos taikomų mokesčių. Bet pirmiausia yra užtikrinti, kad šis fondas būtų aktyvuotas kuo skubiau, be ilgų dėrybų. Be to, mūsų septynmetės ES biudžetas turėtų būti pakoreguotas, atsižvelgiant į naujas aplinkybės. Mes siūlome į lėšų suteikimo kriterijus pri, e, rašyti dar papildomą rodiklį - COVID poveikio rodiklį. Tai būtų priemonė, kuri leistų mums laikinai skirti didesnę paramą labiausiai nukentėjusioms šalims. Be to mes norime, kad ir bendro finansavimo procentinė dalis būtų padidinta iki 90-95 procentų, kai tai yra reikalinga. Pone komisijos nariai, kolegos, Europos istorija mus moko, kad kiekviena krizė gali tapti galimybę, jei tinkamai su jas tvarkomasi. Šiandien, praėjus 70 metų po Šumono deklaracijos, mes turime tokią galimybę. Mums tenka pareiga ir pirmiausia garbė suformuluoti tokį atsakymą, kuris būtų naudingas visiems mūsų piliečiams. Kitaip tariant, mes turime garbę suvienyti Europą. Turime parodyti Europai, ką gebame daryti susitelkę. Dėkoju. Ačiū kolegijai Begin. Kolegė Nybler dabar kalbės. Ačiū pono pirmininkė, komisijos e, vicepirmininkė, mėly kolegos, e, koronavirusas ir jo padariniai reiškia istorinį iššūkį tiek naujai daugiametiai finansiniai programai, tiek kitiems finansavimo aspektams noriu tris pastebėjimus išsakyti. Pirmiausiai, dėl krizės e, negalime iš savo akių e, pra, pamesti savo ateities būtinybės investuoti į inovacijas žaliai kursą, e, ekologinę infrastruktūrą ir būtent dėl koronaviruso e, šiems aspektams turime naujame biudžete skirti ypatingą dėmesį. Taip pat turime užtikrinti, kad ekonomikos atkūrimo fondas būtų glaudžiai susijęs su naujoju biudžetu ir jo valstybės narės nepasinaudotų siekdamas užkamšyti savo biudžeto e, skylės. Reikia tas lėšas panaudoti tinkamai ir reikia užtikrinti atitinkamą priežiūrą ir kontrolę. Būtina užtikrinti taip pat skaidrumą ir e, būtinybę užtikrinti Europos parlamentui teisę priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo. Aš puikiai suprantu, kad krizės metu norima e, priimti sprendimus kuo greičiau ir lankščiau, tačiau manau, kad būtent dabartinėmis aplinkybėmis ir turint omenyje sumas, apie kurias diskutuojame, būtina užtikrinti parlamentinę panaudojimo e, kontrolę Todėl e, kreipiuosi į komisiją ir tarybą, e, ragindama užtikrinti Europos parlamentui teisę dalyvauti priimant atitinkamus sprendimus ir taip pat dalyvauti diskusijose. Kolega Fernandės dabar kalbės. Gracias, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Europos komisija 6 gegužės turėjo pateikti pasiūlymą dėl atnaujintos daugiametės finansinės programos ir e, pristatyti atgaivinimo planą. To nepadarė komisija. Šiandieną mums pristatė tik tam tikrus bendrus e, bruožus ir savo, kad nepamatysime pasiūlymą iki e, šio mėnesio pabaigos. Aš noriu pasakyti komisijai, kad tai yra visiškai nepriimtina ir parlamentas dabar e, susitelkė, pasiūlė beveik vienbalsę rezoliuciją ir joje prašome staigaus, skubaus atsako šios krizės kontekste. Ir reikalame, kad komisija parengtų atsitikti atgaivinimo e, strategija, kuri būtų finansuojama mažiausiai dviem e, milijardais eurų. Ir parlamentas taip pat noriu pasakyti, kad pabrėžia, kad komisija turėtų neteikti mums e, pasiūlymų, kuriuose yra daug daugiklių, bet jie kažkokie efemeriški. Mes turime galvoti apie visą Europai skirtą projektą ir taip pat e, nereikia e, komisijai tikėtis, kad taryba pateiks parlamentui kažkokį pasiūlymą. Mes e, turime parlamentas dirbti kartu su e, taryba ir dirbti kur kas geriau negu praėjusią kadenciją, kad pasiektume rezultatų. Ačiū. Ačiū, kolegė Fernandės. Dvi minutės kolegė Ferhofstadt kalbės. Aš noriu Jums pasakyti, kad e, po ponios uh, Delain uh, pasisakymo, man atrodo, kad situacija tarsi ir nepasikeitė. Tikiuosi, kad aš neteisus. Bet aš mačiau taip pat ir pirmosius komisijos dokumentus. Tikrai viskas atrodo, kad kaip ir buvę seni triukai naudojami e, e iš anksto numatoma skirti daug lėšų, daugiklio efektas. 45 koeficiento. Net ir Kristus Naujajame testamente, kaip prašoma, negalėjo to padaryti 45 kartus kažko padinti, pavyzdžiui, duonos ar žuvies. Bet komisija atrodo žengia tuo keliu. Ir E, biurokratija e, būtent galbūt taip veikė. Pone von der Leyen e, šiandien paaiškino, kaip viskas padaryta. Bus padidintos viršutinės ribos ir daugiau bus pešmagrančių valstybių narių bet valstybės narės negalės to padaryti, jos visos turės deficitą didelį e, skolą, negalime didinti valstybių narių nacionalinių įnašų ar prašyti jų garantijų ateityje. Ko mums reikia? Mums reikia sukurti naują, e, naujas viršnės ribas, tai yra nauj, naujus nuosavus išteklius, tai nėra kažkoks išratimas. ES finansavimas visuomet pagrystas buvo nuosavais ištekliais PVM E, muitų e, mokesčių, dabar mes siūlome skaitmeninį mokestį ir kitus mokesčius, e, pavyzdžiui, taršos mokestį. Būtent dėl e, permokos gražinimo Margaret e, Thatcher 90-metyje mes sustabdėme tą e, demokratinį finansavimą ir prašėme įnašų iš valstybių narių. Dabar atėjo puikus laikas visiems laikams atsakyti to ir sukurti realų finansavimą Europos Sąjungai nes problema ne, ką mes naudosime reiškias politikoje, tai lengva. Didžiausia problema yra, kaip mes finansuosime viską. Ir aš noriu paklausti, paprašyti komisijos nario pono Šefčiovičios rytoj komisijoje paprašyti rasti naujus sprendimus, kaip kad mes apie juos kalbame šioje rezoliucijoje. Ačiū kolegai Ferhofstatui. Dabar pusantros minutės kalbės kolega Rinaldė. Dėkuoju, panė pirmininkė kiek, kaip aistringai ES kalbėjo apie būtinybę mažinti pandemijos padar, padarinius ekonomikai. Bet kągi sugebėjo išstenėti šį mašiną iki šiol laša jūroje Europos stabilumo mechanizmą. Visiškai nepakankamas, nes kalba eina apie 2 šalies, procentus šalies BVP, kurį galima bus naudoti tik sveikatos apsaugos priemonėms ir kuri dar labiau apsa, ap, apsunkins ankstyvo perspėjimo sistem, sistema numatyta Eurogrupės pranešime patvirtintame gegužės 8 dieną. O tas išliaupsintas ekonomikos gavinimo fondas, apie jį taip pat nieko nežinome, nežinome, ar tai bus, jis bus teikiamas paskolų ar dotacijų forma, ar bus jam suteikta ES biudžeto garantija, biudžeto, kuris yra tik tai 1,07 procento BVP, ar dar reikės papildomų įnašų. Bet to nepamirškime, kad balandžio 29 dieną Europos komisijos vicepirmininkė ponia Jūrova pasakė, kad tikėtis, kad tos fondas pradės veikti 2021 e, m. sausio 1 dieną yra pernelik optimistiška. Be to, ar bus iš tikrųjų tas fondas, e, ar tas fondas turės finansinį svertą, kurį siūlė Junkeris dar 2014 metais? man, aš, man atrodo, kad tas fondas bus labai panašus Europos stabilumo mechanizmą, nes bus labai techniškas ir apsunkintas daugybės sąlygų. Uh, mes gaištame laiką. Užuot kalbėję apie įvairiausius finansinius instrumentus, mes turime padėti mūsų parklubdytams piliečiams ir įmonėms. Nes tai, kas šiuo metu vyksta, yra panašu į karą. Todėl mes neturime rengti, remtis tomis sutartimis, kurios buvo patvirtintos taik, taikos laikais. Mums reikia reaguoti greitai dabar. Ačiū, kolega Rinaldi, dabar Vieną minutę kalbės kolega Kormo. Mes, bičiuliai, žinome, kad e, biudžeto klausimas ne tiek susijęs su apskaita, kiek su politika. Ir e, dabar, galvodami apie pandemiją, turime suvokti, kad mes neturėdami e, nuo savo išteklių tarsi susirišame savo rankas ir negalime iš tikrųjų veikti. Ir e, mes e, turėtume neatsisakyti tokių ambicijų, mes turėtume užsitikrinti iš tikrųjų nuosavus išteklius. Kitaip tariant, mes turime imtis politinių veiksmų, galvodami apie socialinę krizę, klimato kaitą ir būtimą, mūsų, būtiną mūsų ekonomikos e, keitimą, transformavimą. Mums reikia nuosavų išteklių, kad galėtume užtikrinti ir uh, skait, e, mokestinį teisingumą, nustatydami finansinių sandorių mokestį, kitus mokesčius, mes tokiu būdu turėtume e, savo e, nuosavus išteklius, kad galėtume finansuoti deramą ir sąžiningą perėjimą. Kolegė Kormo. Ačiū kolegai Kormo. Vieną minutę dabar suteikiama kolegai Džambačkiui. Pone pirmininkė, gerbimi komisijos nariai, kolegos, akivaizdu, kad e, iš Kinijos atkeliavusio viruso sukelta krizė kelia daug klausimų. Galim kalbėti ir apie daugiametį finansinę programą, ir apie kitus dalykus. Bet mes manome, kad taip, šias priemonės reikia stiprinti, bet už tai neturėtų mokėti mūsų piliečiai. Kalbama taip pat apie naujus mokesčius, bet ne, mums taip pat nėra priimtina. Aš manau, kad mums reikia mažinti biurokratiją, pirmiausia, nacionalinių ir Europos e, lygmenimis žaliasis e, kursas, e, judumo paketas, daugybė iniciatyvų, kurios tik tai e, išnaikins darbo vietas rytų Europoje. Ir tuo pasinaudos Kinija, nes mūsų įmonės ir dabar jau keliasi į Kiniją. Štai su kuo mes dabar turime kovoti. užuot kalbėję apie kažkokias pasakiškas iniciatyvas, tokias kaip žalesis kursas, aš manau, kad mes turėtume imtis realių priemonių. Aš nelabai žinau, kodėl jūs taip bijote pasakyti aiškiai, kas kaltas dėl šio viruso plėtros. Minutė, kolegė. Ačiū kolegai e, Zambatskiai, dabar vieną minutę kalbės kolega Botinga. Ačiū pinigų investicijų gelbėjimo mes sulauksime, tačiau kažkas e, už tai turės susimokėti ir būtent tam reikėtų skirti dėmesio. Tačiau gerą žinę aš radau pinigų e, Europoje ir mums netgi e, nereiks prašyti Vokietijos, tos pinigus gali sumokėti netgi ne italų milijardierius, kuris savo pinigus slėps <clears throat> Niderlanduose, tačiau Ortega, Sara Devinkils 50 milijardų galėtų sumokėti arba Hermanas Dylė, milijardierius Lufthansa's akcininkas, kuris šiandien nori išmesti daugelį žmonių, daugelį žmonių Belgijoje į gatvę, e, jo turtas vertimas 10 milijardų, taigi reikia apmokestinti būtent šiuos milijardierius, jie netgi nepajaustų apmokestinimo naštos, tačiau e, skirtumą mes visi pajausime ir pakankamai didžiulį. Taigi kodėl laukiame dar? Ačiū kolega Botinga. Dabar pusantros minutės e, kominio Oliverės kalbės. Uh, merci, merci le président. Excuse-moi. Dėkui, pirmininkė. Ir e, įvykus kriziai mes tarsi Pamiršome diskusijas apie daugiametį finansinę programą. Kalbėjome apie ją prieš keletą mėnesių, bet viskas pasikeitė. Ir, kaip sakė e, pirmininkė, mes kalbėsime ne tik tai dabar apie biudžetą, bet apie e, atkūrimo e, atstatymo fondą atgaivinimo tiksliau fondą ir apie obligacijas susijusias su tuo fondu. Ir mes turėsime žengti. E, milžinišką žingsnį, kuris lygus e, ES BVP 200 procentams. Ir dabar mes e, kalbame apie biudžetą, daugiametę programą, kuri e, yra vos 1 procento ir tai yra tikrai absurdiška. Ir man kyla klaus, klausimas, kaip komisija kalba apie tokio plataus masto pasiūlymus, jeigu nuosavi ištekliai yra tokie, apie kuriuos, kokius minėjo daugelis e, kolegų. Mes neturime nuosavų e, pakankamai išteklių, neturime e, mokesčių, turime tik tai PVM mokestį. Ir Europos sąjungos sąjungos lygmenį reikėtų taikyti tokius e, mokesčius, kurie jau kai kuriuose valstybėse narėse taikomi. Krizi, e, krizė korona e, turėtų mus versti pradėti kalbėti apie tikrą mokesčių sistemą Europos Sąjungos. Ir mes turime pasakyti parlamentas Europos tarybai, kad dabar arba niekada reikia apie tai kalbėti. Ačiū, dabar pusantros minutės kolega Dėlį kalbės. Ačiū, pan pirmininkė. Kalbant e, apie e, ekonomikos sukūrimo fondą, manau, kad jam atiteks labai svarbus vaidmuo, atkuriant mūsų ekonomiką. Todėl reikia patvirtinti kuo platesnius užmojus, tačiau tas fondas turi e, būti veiksnus, to siekia ir komisija. E, tačiau lygiai grečiai turime stiprinti ir sanglaudos politiką bei žemės, bendrą žemės ūkio politiką. Visos valstybės narės iš to turėtų naudos, taigi turime ir toliau lankščiai naudoti uh, Sanglaudos fondo lėšas bent jau per pirmosius naujos dogmetės finansinės programos metus. Kaip Vengrijos atstovų man labai svarbu, kad paramos lėšos būtų sąžininkai paskirstamos valstybėms narėms. Vengrijos ekonomikos augimas per pastarosius metus siekia 5 procentus mes e, mūsų e, situacija tikrai yra nebloga, siekiant atkurti ekonomiką ir tikrai džiaugčiausi, jeigu ir toliau galėtume užtikrinti, kad Europinės paramos lėšos valstybėms narėms būtų paskirstamos sąžiningai. Manau, kad svarbiausias mūsų tikslas yra teikti parmą visoms valstybėms narėms. Ačiū kolegai Dėlį, dabar kolega Tank vieną minutę kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Po karantino, koks yra tolimesnis kelias. Pirmiausiai reikia visiems atsistatyti, nes eurokrizė parodo, kad e, problema, e, kurią patiria viena šalis, po to persimeta ir į kitas šalis. Taip pat e, turime. Todėl turime užtikrinti visoms šalims deramą paramą, kad jos įveiktų E, krizės. Antras dalykas, e, svarbiausia, e, daugiausia dėmesio turime skirti žmonėms, o ne ekonominiam pelnui. Ir trečia, kad sunkiausia našta turi tekti stipriausiems pečiams. Taigi turi atitinkamai prisidėti didžiausios įmonės prie šios naštos tinkamą pasiskirstimą. Tokie būtų mano trys išeities pasiūlymai. Ačiū kolegai Tangui, dabar kolega Kjorneris minutę kalbės. Mėly kolegos, labai svarbu e, ieškoti bendro europinio atsako į šios krizės iššūkius, todėl labai svarbu patvirtinti tinkamą daugiametę finansinę programą tam, kad tos programos, kuriamis yra sukūriama pridedamoji europinė vertė, toliau būtų tinkamai įgyvendinamas. Tačiau kyla klausimas, kaip tos didžiulės pinigų sumos bus panaudojamos. Šios krizės akivaizdoje matome, kaip skaitmenizavimas mums visiems išeina į naudą, todėl manau, kad būtent skaitmenizavimui turime skirti kuo didesnį dėmesį tam, kad susikurtume konkurencinių pranašumų šioje krizėje, tačiau nemanau, kad nauji mokesčiai mums e, padėtų šios krizės akivaizdoje. Taip pat ir e, skaitmeninis mokestis e, prisidėtų tik prie to, kad prezidentas Trumpas vėl pradės riboti pasaulio prekybą. Taigi mums reikia tokio biudžeto, E, kurio lėšos būtų skiriamos pirmiausiai toms ES valstybės narėms, kurios vadovaujas teisės viršenybės principų. Dabar kolegas Marijani. Ačiū. 2020 metais Lombardijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Elzase europiečiai visi e, kalbėjo vienu balsu. Balandžio 24 dieną taryba pareiškė, kad e, džiaugiamės patvirtinę bendrą ekonomikos atkūrimo kelią. Tačiau noriu pasakyti, kad e, 500 milijardų e, eurų ekonomikos atkūrimui buvo patvirtinti, tačiau be jokių konkrečių programų kelio gairių planas, ką tai reiškia. E, administracinės struktūros, biurokratinės struktūros, manau, kad tokį e, konkretų lėšų panaudojimo planą parengs, tačiau niekada nebus užtikrintas tinkamas e, lankstumas ir ES toliau vadovausi savo technokratinė dvasia. Ačiū kolegai Marijanė, dabar kolegė Han vieną minutę kalbės. Mėly kolegos, Atkuriant ekonomiką po koronos viruso krizės svarbu lėšas skirti nepasenusioms infrastruktūroms, svarbu e, tas lėšas panaudoti išmintingai, reikia patvirtinti rimtą daugiametę finansinę programą, ekonomikos atkūrimo planą, jos pagrindų turėtų e, tapti žalesis kursas. Puikiai pamatėme, kokia pažeidžiama yra mūsų ekonomika, todėl turime galvoti ne tik apie stambiosius automobilių gaminimo e, koncernus arba oro linijas, reikia kalbėti ir apie žiedinį ekonomiką, smulkų į verslą. Mums reikia patvirti tokią pramonės strategiją, kurią gyvenant mažėtų tarša, pagerėtų socialinė situacija, lygiai taip pat kaip ir sąžingų permainų fondo lėšų panaudojimą patvirtinę turime pasinaudoti atsiradusią galimybę stiprinant Europos ekonomikos konkurencingumą ir būtent tokias galimybės mums ši krizė suteikia. Ačiū kolegijai. Han, dabar kolega Kuzmiuk kalbės. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamoji komisarė, aš noriu pasakyti keturis dalykus. Pirmiausia, aš noriu pabrėžti, kad mes ir toliau turime įgyvendinti sanglaudos politiką, nes tai yra nepaprastai veiksminga priemonė mums mažinti skirtumus tarp regionų ir valstybių narių. Antra, bendra, bendrojo žemės ūkio politika. Mūsų ūkininkai padarė viską, kad mes da, da, galėtume apsirūpinti maisto produktais krizės metu. Todėl turime padėti ūkininkams, nes ūkininkai susidurs su papildomais finansiniais įpareigojimais. Trečia, ekonomikos gaivinimo fondas. Jis turi būti teikiamas dotacijų, o ne paskolų forma. Todėl, kad šiandien nepaprastai daug valstybių narių, ypač ES pietuose, nebegali daugiau skolintis. Ketvirta. Būtų gerai, jei Europos komisija da, da, laikytųsi dėl savo pažadų dėl valstybės pagalbos. Ir reikia suprasti, kad kartais dėl valstybės pagalbos yra iškraipoma vidaus rinka. Ačiū kolegai Kuzmiuk, dabar kolegė Monserrat kalbės pusantros minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbėjai kolegos. Prieš 70 metų da, Robertas Šumanas įveikęs visas kliūtės sukūrė Europos Sąjungą. Šiandien mes kovojame su da, virusu. Ir taip, gal iš tikrųjų iš pradžių ir dėlsėme, bet mes mokomės ir kiekvieną dieną mes įveikėme ideologinės ir politinės kliūtės. Ta darome ir šiandien, tvirtindami svarbes rezoliucijas. Mums reikia susivienyti, o ne da, uh, išsiskirti savo, pasislėpti savo namuose. Štai ką mes norime pasakyti. Užsidaro mūsų įmonės, žmonės praranda darbą. Tai iš tikrųjų yra nepaprastai skausminga ir todėl Europa turėtų pasirūpinti kiekvienu piliečiu. Kiekvienas prietės turi pajusti ES fondų do, uh, paramą. Negalime leisti, kad kas nors pasinaudodamas e, savo interesais e, nukreiptų tas lėšas ten, kur jiems yra labiausiai reikalingam. Mes turime padaryti viską, kad tos lėšos būtų naudojamos tam, kad kurtume 21 amžiaus Europą. Turime investuoti į skaitmenizaciją, į da, uh, e, naujas transporto formas, į sveikatos priežiūros sistemų pertvarką. Solidarumas sažiningumas ir teisingumas. Štai ko mums reikia. Mes galime didžiuotis, kad Europa šiandien gali apsaugoti savo piliečius, taip kaip to prieš 70 metų norėjo Robertas Šuminas. Ačiū kolegė Masra, dabar kolegė Benefei. Mikro, mikro. No, mikro, mikro. Yet now. Okay. Šį kartą Europos Sąjunga e, pradėjo veikti labai greitai ir e, tam, kad galėtų padėti valstybėms narėms e, da, įveikti virusą. Ir šiandien turime žengti dar vieną žingsnį. Turime da, parengti da, ekonomikos gaivinimo obligacijas ir taip padėti mūsų ūkiui turime aiškiai pasakyti, Europa yra čia, ji nori būti de, de susivienijus ir nori ginti savo vertybės ir politinius tikslus. Ir mes norime kurti vieną bendrą modelį. Ir me, mes nesugebėjome gal taip uh, reaguoti laiku. Ir dėl to nukentės mūsų bendra ateitis. Uh, dėl to, kad jei mes prarasime vidaus rinką, jei prarasime vertybės, kuri, e, vertės kūrimo sistemas, Jei kas nors bus blokuojama kokio nors nors valstybės narėse, tai bus nenaudinga visiems. Turime susitelkti e, ir turime žengti bendrų kelių, neišduodami visiems mums svarbių principų. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Šastel. Pane... Gerbiamas. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, Europos parlamentas turi dalyvauti ekonomikos ir socialinio modelio gaivinimo procese. E, Ir e, dėrybose dėl daugiametės finansinės programos, kuri turi būti pakankama, ypač dabar, kai šios krizės aplinkybėmis. Daugiametės biudžetas turi būti plataus užmojo, patikimas ir solidarus. Ir todėl jame turi būti da, nau, numatyti nauji finansavimo ištekliai ir taip pat galimybė da, bendrai investuoti bendrus projektus. Bet to jis turi būti finansuojamas iš naujų finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, iš ekonomikos gaivinimo obligacijų su ES biudžeto garantiją. Taip pat reikėtų surasti deramą pusiausvyrą tarp pas, paramos teikimo paskolų ir dotacijų formą. Kolego, ši krizė teikia mums galimybę ieškoti naujo ekonomikos kurso, labiau nukreipto link tvarios ekonomikos, mūsų ekonomikos nešališk, nepriklausomumo Mes turime tur, kurti Europoje, e, kuri būtų tvari, solidari ir atspari. Dankia, Ačiū kolegai Šastel. Dabar kolegė Tavalieri kalbės pusantros minutės. Dėkoju, aš esu Sonai Detalė ir esu labai nusivylus dėl ES priemonių, kuriomis siūloma padėti ūkiui atsigauti. Tos priemonės yra nepakankamos, teikiamos per vėlai ir be to jos yra pavojingos mano šaliai. Todėl, kad iš, uh, to reikalauja da, grinieji da, mokėtojai ES biudžetą. Ir jei mes pažiūrėjome, taip, šiandien buvo pristatytas planas, tačiau vis tiek neaišku, kokiamis sąlygomis ir kaip tiksliai jis bus įteikiamas. Mes tiesiog žinome, e, kad iki kitų metų nesulauksime šių fondų lėšų, tai bus per vėlų, nes mums reikia dabar finansavimo ir finansavimo dotacijų fondą. Todėl, kad mes žinome, kad tuomet, kai suteikime paskolą, kai žinoma, kad skolininkas negalės jos gražinti, tai yra tik tai oportunizmas. Yes. Ir aš e, norėčiau nori, paminėti Europos stabilumo me, e, mechanizmą. Jūs sakote, kad e, dabar mes galime džiaugtis, kad jis turime, bet nepamirškime, kiek laiko užtruko tam, kad mes galėtume susitarti dėl to, to mechanizmo. Ir ko gero mes turėsime Italijoje įvesti naujus mokesčius tam, kad galėtume atitikti lėšų naudojimo sąlygas. Parodykite mums, kaip mes galėtume neįklipti naujoje įsiskolinimo da, da, krizėje, nes mes nežinome, kaip iš tikrųjų galima būtų tai padaryti, nes mes žinome, kokia buvo graikų patirtis. Dėkoju. Ačiū kolegijai Tovalieriui. Dabar minutę kalbės kolega Urtasun. Gracias, prezidente. Europas. Dėkui, pirmininkė. E, Europa dabar istorinėje kryškelėje. Arba mes kartu išbrisime iš pandemijos arba mūsų institucijos taps visiškai nebesvarbios. Ir mes negalime dabar atsakyti Europos integracijos e, projekto. Taip pat dabar nelaikas kalbėti apie žemas aistras valstybės senėse, kalbėti apie dorybingas ar nuodėmingas valstybės narės. E, mes e, parlamentas turime kalbėti e, aiškiai. Mes norime, kad būtų atgaivinimo e, fondas e, mažiausiai dviejų trilijonų eurų ir reikia, reikia taip pat mums nuosavų išteklių tai yra būtina mums priemonė. Ir man e, sukėlė surūpnimą komisijos vadovės žodžiai, nieko konkretaus neišgirdom ir aš bijau, kad e, dabar išgirsime apie privačių lėšų sutelkimo planą su kažkokiais magiškais daugikliais. Aš norėčiau, kad jūs e, įsiklausytumėte ir perskaitumėte į tai, dėl ko mes šią savaitę balsuosime. Ačiū kolegai Urtasun, dabar vieną minutę kalbės e, kolega Raisin. Ačiū pirmininkė. Aš e, manau, kad negaliu pritarti daugumai minčių dėl atkūrimo e, fondo ir daugiametės finansinės programos. Taip, reikia solidarumo koronos krizės metu, tačiau tai, kas dabar siūloma, E, yra daug platesni užmojai, nauji europiniai mokesčiai, daug didesnis biudžetas, daug didesnis e, e, valstybės skolos, valstybių narių skolos, kuris turėtų perimti Europos Sąjungą. <clears throat> Tokiu būdu būtų visiškai sužlugdyta pusiausvėra finansinė ekonominė valstybėse narėse. E, įvedus euro valstybės narės neteko svarbiausios e, priemonės e, siekiant atkurti ekonomiką, tai yra savo valiutų devalvavimo. Manau, kad joms turėtų būti siekta galimybė grįžti prie nacionalinių valiutų, tačiau apie tai nekalbama. Manau, kad komisija bent jau galėtų pagalvoti apie tokią galimybę, nes toks pasiūlymas būtų daug prasmingesnis nei tie, kurie dabar yra padėti ant stalo. Ačiū kolegai Roisin, dabar kolega Belami kalbės pusantros minutės. E, Pone pirmininkė, e, visos krizės e, mums atveria akis tam tikrą prasme ir ši krizė nėra išimtis. ES suvokia savo trapumą šios krizės akivaizdoje, todėl mes turime tinkamai reaguoti, pasitelkdami solidarumą, tačiau aš E, manau, kad čia e, diskusijoje prieš e, svarstydami lėšas ir jas skirdami mes turime pirmiausiai pagalvoti, kam jos bus panaudojamos, kokioms sritims jų labiausiai reikia ir būtent nuo tokių minčių turėtume pradėti savo diskusijas. Taip, turime reaguoti pakankamai greitai ir aš <clears throat> manau, kad mes E, kalbame dabar daug apie daugmetę finansinę programą ir apie atkūrimo fondą, e, tačiau pirmiausiai turime suvokti, kad įmonėms reikia mūsų kuo greitesnių sprendimų e, Iš mūsų laukiama tokios ES sukūrimo ir pakankamai greito, kuri galėtų atremti globalizacijos e, iššūkius. Ir mes turime pagalvoti apie tai, e, kaip e, gražinti gamybą į ES valstybės narės tam, kad valstybės narės galėtų aprūpinti savo medikus ir slaugytojus kaukėmis ir ligonius. Ir būtent to mes laukiame iš Europos artimiausioje ateityje ir tik tokiu būdu jį galės atremti dabartinį ekonominės krizės iššūkius. Ačiū kolegai Belami. Dabar minutę kalbės kolegė Van Bremt. Ačiū pirmininkė. Man į akis e, krito šios e, sveikatos ir socialinės ekonominės krizės akivaizdoje didžiulis gyventojų solidarumas tas solidarumas turi atsispindėti taip pat ES politiniuose sprendimuose ir sprendimuose dėl atkūrimo fondo ir tas solidarumas turi pirmiausia būti grindžiamas ekonominėmis, socialinėmis, ekologinėmis vertybėmis. Tai yra nu, pirmiausia teisinėmis nuostatomis ir žaliojų kursų. Antras dalykas yra plataus masto investicijų planas, dėl e, kurio mums kyla labai daug klausimų, ponė Šepčiovičiau. E, šis planas yra grindžiamas europinėmis obligacijomis, ar kaip ten e, jos būtų vadinamos, tačiau aš noriu atkreipti dėmesį į taip pat ir šios rytyje užtikrinti fiskalinį solidarumą ES viduje, nes tai yra labai svarbi prielaida. Ačiū dabar, ponas Turvalds kalbės vieną minutę. Eh, herr talman! under de senaste veckorna och månaderna har vi haft en ganska. dėkoju. praėjusias savaites praėjusius mėnesius mes tarsi sustojame kalbėti apie Europos Sąjungos solidarumą, kai išgyvename krizę, turime kalbėti vis tik apie solidarumą ir pradedame iš kas kart iš nuo nulio, tarsi nepasimokėme e, per ankstesnės krizės. Kas e, vyksta iš tikrųjų? E, kokios problemos kyla, kad lėšų yra per mažai, kad reikės kur kas daugiau lėšų investuoti. Jeigu kreipsimės į bulgarus ir prašysime investuoti, e, įnešti įnašą į solidarumo e, fondą, galbūt tas nešas bus nedidelis, Suomiai įneš savo dalį. Mes turime iš tikrųjų turėti pakankamai lėšų, pakankamai garantijų tam, kad tokio, tokių krizių kaip ši metu galėtume mes e, atsigauti ir reaguoti geriau. Ačiū kolegai Torvaldsui, dabar vieną minutę kalbės kolega Olivijai. Dėkui, ponė Pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie tai, apie ką niekuomet nekalbame apie Europos parlamentą. E, gegužės penktos dienos Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas e, dėl to, kad tam tikros priemonės prieštaravo ES sutartims. Ir aš norėčiau paminėti principą, kurio yra pagrįstas tas sprendimas. Tenai tas, žinome, kad konstitucinės teismas turi savo tradicijas Vokietijoje ir Kalsrūjos teisėjai turi teisės priimti sprendimus, tačiau komisija da, iš karto automatiškai pasakė, kad ES teisė yra viršesnė nei nacionaliniai įstatymai liktai tik tai taip e, galima būtų reaguoti. Ir mes e, e, tik tai taip buvo sureaguota, visiškai negalvota apie tai, kas vyksta Italijoje, Jotkalnyje, Makedonijoje ir kitur. Panašu, kad jūs nematote didelio traukinio, kuris dideliu greičiu rieda jūsų link. Dėkuoju, panė pirminkė. Ačiū kolegai Olivier, kolegė Geisa dabar vieną minutę kalbės. Pone pirmininkė. Kolegos, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ES institucijos e, nori pasinaudoti šią krizę kad, e, kaip galimybę. Ir tikiuosi, kad valstybės narės pasinaudo šią galimybę tam, kad galėtų suteikti naują pagreitį mūsų ekonomikai. Tačiau aš bejau, kad mes pamirštame apie pusę mūsų gyventojų, kurios, e, kurie labiausiai nukentėjo. Tai yra moteris. Moterų nedarbas nepaprastai išaugo. Tačiau, kai mes žiūrime į teikiamą pagalbą, jos planus, matome, kad tenai siūloma investuoti į infrastruktūros projektus, o tenai paprastai dirba labai mažai moterų. O kas, ir niekas nenori kompensuoti to, kad mokyklos buvo ilgą laiką uždarytos, kad darželiai ne, neveikia. Da, komisarė, da, moteris laukia jūsų veiksmų. Užtikrintikite, kad ekonomikos gaivinimo planas to, užtikrintų šviesę ateitį ir mums, kad jis padėtų užtikrinti, kad ateityje ne tik vyrai, bet ir moteris galėtų užsidirbti deramas parama, pajamas. Ačiū kolegijai. Gėžė dabar kolegija Zalievska vieną minutę kalbės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, kažkas salėje pasakė, kad stovime dabar ties istorinė kryškelė, galiu tik pridurti, kad turime dabar paskutinę progą įrodyti, kad Šumano projektas yra tinkamas. Ir galima įgyvendinti. Turime istorinę progą parodyti, kad būtent čia ir dabar esame kartu su piliečiais Ir e, negalime kalbėti, kad už metų, už dviejų ar už penkiolikos metų kokius nors sprendimus priimsime, nes krizė yra dabar. <clears throat> Ir manau, kad e, e, tokį sprendimą turi išgirsti ir tokią nuostatą pamatyti ir tie, kurie gyvena Paryžiaus priemešius ir dabar badauja, nes per vieną dieną prarado savo pajamas, taip pat, kad tą žinią išgirstų mažų vidutinių įmonių darbuotojai vilkikų vairuotojai. Taigi mes tvirtindami biudžetą turėtume pirmiausiai e, rūpinti savo piliečių e, interesais ir e, visų kitų klausimų imtis tik vėliau ir nereikalaukime iš valstybių narių papildomų lėšų. Suraskime tų lėšų savo tarp jau dabar turimų. Ačiū poniai Zalevskai, dabar ponė Spirakė kalbės pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos vicepirmininkė Šefčiovičio, ponė von der Leyen per plenarinį posėdį pristatė naują ekonomikos atkūrimo fondą. Šis pristatymas mums suteikia daug vilčių, nes kalbame apie investicijų fondą, kuris būtų grindžiamas žalio kurso nuostatomis, tai yra nauja priemonė, reikėjo jos šiek tiek palaukti, tačiau gyvenančią priemonę neturėtų didėti tokių valstybių kaip Graikija valstybės skolos, nes e, Graikija ir taip jau 10 procentų savo bendrosalinių pajamų prarado dėl įsiskolinimo krizės. Mes norime ir tikimės uh, E, subsidijų. Tikiuosi, kad būtent tokiam pasiūlymui pritars dauguma parlamento narių. Taip pat turėtume pastelgti ir kitas priemonės, tarkime, Europos centrinis bankas galėtų spausdinti daugiau pinigų ir investicijų fondas taikyti mažesnės, žemesnės palūkanų normas, atsižvelgiant taip pat ir į nacionalinių sveikatos priežiūros sistemos sistemų poreikius reikėtų skirti atitinkamą paramą, nes ES susiduria su didžiulio masto iššūkiais. Sėdime visi vienoje valtyje ir jeigu vidaus rinka neveiks, jeigu neužtikrinsime didesnio įmonių likvidumo, jeigu nepademonstruosime solidarumo, tai kelionės šiuo laivu pabaigos nesulauks niekas ir tokiu būdu e, jau nebus svarbios atskiros darbo vietos ar atskiros automobilių gamybos įmonės. Ačiū dabar e, kolega Larutūrų kalbės. E, Pone von der Leyen, per tris dienas beveik vienas milijonas piliečių pasirašė Avas organizacijos laišką, kuriuo raginame, raginama komisijai pasiūlyti biudžetą, kuris būtų nukreiptas į kovą su klimato kaita ir darbo vietų kūrimu. Kai aš nusipirkau šitą e, telefoną, e, mokėjau 19 procentų PVM o už pagrindinius maisto produktus e, PVM yra 5,5 procento dydžio. Taip pat vargingiausios šeimos moka sumažintą 5,5 procento e, tarifą. O ką e, moka finansų rinkos? 0,0 procento. Ar jos yra vargingiausios iš vargingiausių? Tikrai ne. Dar 2011 metais Baroso komisija pasiūlė projektą teisės akto, kuris 57 milijardus per metus mums leistų surinkti. Tai yra dešimt kartų daugiau negu skaitmenis mokestis ir daug šalių e, blokuoja šį pasiūlymą. Ir dabar kalbama tik tai apie atgaivinimo e, planą, bet iš tikrųjų mes galbūt turėtume e, sukurti tokias sąlygas, kad finansų rinkos prisidėtų prie klimato ir darbo vietų. Olga Kovarik dabar vieną minutę kalbės. Ačiū Gerbiamasis ponė pirmininkė, dėkoju, da, komisarė. Da, matome, kaip da, ši pasaulinio masto pandemija pavirto ekonomikos krize. Mes kalbame Europoje apie naują biudžetą ir aš manau, kad būtent biudžetas turėtų padėti mums spręsti iškilusias problemas. Mums reikia tokio biudžeto kuris padėtų mums sukurti labai stiprias užimtumo skatinimo programas. Taip pat mes turime daugiau investuoti. Džiaugiuosi, kad komisija pateikė pasiūlymą sustiprinti naujas e, investicijų programas. Be to turėtume padėti ir mažoms e, e, įmonėms, padėtų, reikia padėti joms kurti naujas darbo vietas, reikia taip pat galvoti ir apie būtinybę skatinti inovacijas, da, investuoti į skaitmininės technologijas. Taip pat reikia stiprinti vidaus rinką. Ir aš manau, kad mes turime pasinaudoti šią krizę, nes jį atveria mums naujas galimybės. Ačiū, kolega Kovarik. Pusantros minutės kolega Bort čia kalbės. Bruselio biurokratai labai mėgsta dalinti mažas sumas ir apsimesti, kad tai yra kažkokios didžiulė, kad tai yra didžiulė parama. Tačiau mes tos paramos ne, ir ne, nematome. Financial Times da, da, pavyzdžiui pasakė, kad ekonomikos gaivinimo fondas iš tikrųjų yra tuščia dėžutė. Di Ir aš norėčiau išreikšti iš nusivylusių piliečių balsą. Jie yra labai e, nu, e, nusivylę. E, matome, kaip buvo kalbama, kad milijardai yra skiriami sveikatos apsaugos sistemoms, tačiau kokios tos sistemos dabar yra. Ir dabar, dabar bandoma yra kaltinti, ką tik tai įmanoma. Mes turėtume suprasti, kad daugybė dogmatiškų principų, pavyzdžiui, dėl valstybės pagalbos, dėl kitų dalykų, tikrai nepasiteisina. Ir Šarlis Mišelis sakė, kad mums reikia užtikrinti, kad ES būtų nepriklausoma nuo kitų šalių ir kad mes galėtume gavinti gamybą Europoje. Taip, pagaliau bandoma kažkaip nusigręžti nuo to visiškai beribio liberalizmo, kurį mes nulatos e, kritikavome. Um, Tomas uh, e, Vaits, pūrų minutų. Toliau kalbės Tomas Vaits. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa yra sukaupusi nemažai kolektyvinių kryžių patirties ir galime prognozuoti, kas mūsų laukia, jeigu ir toliau visų greičių judėsime į klimato kaitos krizę. Nacionalinės vyriausybės bando pasinaudoti dabartinę padėtimi e, tam, kad e, atsisakytų kovos su klimato kaita politikos. Jos už tai turės atsakyti ateities kartoms. Manau, kad krizės akivaizda aiškiai matome būtinybę užtikrinti deramą e, sveikatos priežiūros sistemos e, finansavimą. Tie, kurie e, šiandien ir toliau reikalauja privatizuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikrai neišmoko COVID-19 krizės pamokų. Muito obrigado. Palavra agora para uh, Charlie. Ačiū. Šarly Vainas dabar kalbės. European... Ačiū. Pirmininkė, tikriausiai e, daug europiečių e, nežino apie kinų ritualą kautau. Tai reiškia, kad e, parodoma penelyg daug pagarbos kažkokiam valdžios atstovui. Ir Europos Sąjunga, e, Sąjungos atstovybė e, e, Pekinė veikianti susitaikė su Kinijos cenzūra ir savo ataskaitoje atsisakė minėti Kiniją. Ir tai rodo, kad Kinijos komunistų partija užglaistė E, koronaviruso plitimą. Ir e, žinodama, kaip vy, kas vyksta, e, leido žmonėms skristi į Milaną lėktuvais ir į kitas vietas. Tai ir yra to ritualo pakartojimas. Andrei Kovačev, prūminut. Kolega Kovačev, vieną minutę. Europos Sąjunga yra solidarumo sąjunga gerais ir blogais laikais. Aš noriu kreiptis į vyriausybių vadovus ir paprašyti pademonstruoti solidarumą dabar, kad išbristume iš krizės mes. Turime padėti tiems, kurie labiausiai nukentėjo turizmo, transporto sektoriui, bet neturi nukentėti sanglaudos politika, kuri turi užtikrinti tvarumą. Mes turime investuoti į sukurti ambicingesnę daugiametę finansinę programą, reikia nuo savų išteklių. E, subsidijos gali padėti, bet nereikia, kad kažkas padaryti taip, kad kažkas nukentėtų. Mes neišspręsime šios dienos problemų, kenkdami ateičiai, nes tai reikštų uh, skirtumų pagilinimą. Pone Šefčiaučio, per jūs kreipiuosi į komisijos pirmininkę von der Leyen. Uh, prašyčiau, kad ji e, kreiptųsi per televiziją tiesiogiai į piliečius, išreikštų užuojautą ir pate, e, pateiktų informaciją apie priemonės. Turime leisti, kad samokslo teorijos skaidytų žmonės. Dėkoju. Obrigado. Palavra agora para eh, o nosso colega Nils Usakovs. Nils Usakovs dabar kalbės. Dear colleagues, Gerbėjai kolegos, taip, mes turime pasinaudoti susidariusią sudėtimi ir uh, išleisti piliečių milijonus protingai investuodami į inovacijas, mokslinius tyrimus ir skaitmeninimą. Bet kartais, kad neverta gaivinti to, kas ne, neveikia. Aš esu iš e, da, Baltijos e, da, šalies ir 10-ame dešimtmetyje mes turėjome persirinduoti nuo planinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos. Ir mes matėme, kaip a, e, nuo nulio pradėjo veikti a, nauji sektoriai, o tradiciniai sektoriai net laikė spaudimo ir dešimtis tūkstančių mano pili, šalies piliečių prarado darbo vietas. Ir jie buvo labai kvalifikuoti, bet tiesiog jų įgūdžiai buvo niekam nebereikalingi. Ir kiekvienas, kiekviena ES šalyje, ko gero, yra žmonių su panašia patirtimi. Aš manau, kad mes turime modernizuoti savo ekonomiką dabar ir todėl turime padėti mūsų darbuotojams e, da, įgyti naujų šiuolaikiškų. Ačiū, kolega Ušakovs. Dabar kolega Dantį vieną minutę kalbės. Grazie, signor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos taryba pagaliau apsisprendė dėl labai rimtos programos, kuri turėtų padėti mums reaguoti į COVID sukeltą krizę. Taip, iš tikrųjų, da, gal reikėjo susitarti dėl to plano dar anksčiau. Ir šiandien mums komisija pateikė da, pasiūlymą dėl ekonomikos gaivinimo plata, planą. Ir iš tikrųjų kalba eina ne vien apie tai, kad reikia įveikti COVID-19, bet reikia, kad Europa gautų da, skiepą nuo. Da, susiskaldimo da, viruso. Gerbėmėjai kolegos, uh, Mes ne tik turime padėti ekonomiškai denukentėjusiems šalims, mes turime atkurti žmonių da, svajonę da, apie Europą. Ir turime naudotis visomis įmanomis priemonėmis, net kartais ir tomis, kurios yra kontroversiškos turime surasti savyje pakankamai drąsos, kad galėtume sukurti ateities viziją ir kad turėtume padėti, ir kad padėtume tiems, kas šiuo metu susiduria su sunkumais. Ačiū kolega Dantį, dabar minutę kalbės kolega Derek. Ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau grįžti prie balandžio 23 dienos diskusijos vadovų taryboje e, dėl neteisėtų e, Turkijos e, vykdomų gamtinių dujų gavybos mėginimų prie Kipro krantų. Manau, kad pribrendo laikas pademonstruoti tikrą solidarumą vienai iš es valstybių narių. Turkijos vyriausybė aiškiai parodė, kad neketina laikytis tarptautinės teisės nuostatų e, be šių neteisėtų e, gamtinių dujų žvalgymo būdų. Turkija e, taip pat tiekia ginklus į vakarų Libiją ir e, Graikija, Kipras, Junktinė Arabų Emiratai, kitos šalys sutinkamus Turkijos veiksmus jau pasmerkė, tačiau mums reikia taip pat Sirijai e, suteikti ir pademonstruoti aiškesnę paramą. Turime aiškiai konstatuoti, kad e, Turkija dabar užsipuldinėja ES ir mes negalime su tokiais veiksmais taikytis. Ačiū dabar kolegė Mašinovska vieną minutę kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Visos valstybės narės, piliečiai, mūsų šeimos ir verslininkai laukia iš es aktyvių veiksmų kovojant su visuomeninė ir ekonominė krize, gyvename sudėtingais e, laikais, todėl es lėšų lankstus panaudojimas čia labai svarbus ir nauji finansiniai ištekliai, daugiametė finansinė programa, tai yra Europos ekonomikos pagrindas. Būtent jie ja, remdamėsi galime sėkmingiau kovoti su krize, nes prognozuojama, kad ekonomika susitrauks 7 procentais. <clears throat> E, smulkus vietinis verslas yra mūsų ekonomikos e, pagrindas, pagrindinė šis, nepamirškime to ir būtent e, joms turėtų būti skiriama didžioji investicijų dalis, nepamirškime taip pat ir žemdirbių, kurie aprūpina uh, ES maistu, todėl šioms sritims reikia skirti naujų pinigų, ieškoti jų, taip pat iš kur paimti, būtina veiksmingiau kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių priebėgomis, e, paimų šaltiniu gali tapti ir nauji mokesčiai, pavyzdžiui, skaitmeninis mokestis arba uh, finansinių sandorių apmokestinimas. Ačiū. Dabar kolega Dorfman kalbės vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Su dideliu susirūpinimu aš klausausi mūsų dabartinės diskusijos dėl daugiametės finansinės programos ir ekonomikos atkūrimo fondo. Manau, kad e, būtų o, e, tikrai visi džiaugiasi tuo kad e, iš pradžių, kad e, ekonomikos atkūrimo fondas buvo prijungtas prie daugiametės finansinės programos, tačiau valstybės narės e, tik pavėluotai atsitokėjo, matydamos, kad turės atitinkamai didinti savo įmokas. Kaip pavyzdį pasitelksiu žemės ūkį COVID-19 laikotarpį, kuomet valstiečiai mus aprūpindavo ir aprūpina maistu žemės ūkiui 27 valstybėms narėms buvo skirta 80 milijardų eurų. O uh, e, Junktinės valstijos skyrė 19 milijardų eurų. Manau, kad e, tvirtinant naują daugiametę finansinę programą, žemės ūkio finansavimas negali būti pamirštas, reikia užtikrinti jo finansavimą ir kitokiam pasiūlymui mes negalėsime pritarti. Ačiū. Kolega Moreno Sančius dabar kalbės vieną minutę. Gracias, prezidente. Senorija. Dėkui, pirmininkė, ponės ir ponai. Po antro pasaulinio karo Europa susidė su e, didžiausiu tikriausiai iššūkiu ir mes turėsime būti e, vieningi ir pademonstruoti tokį pat, e, tokią pat politinę valią kaip ir ES steigėjai atsisakyti reikia senų politinių dogmų, reikia solidarumo pagrindų kurti integruotą, atsparę, sparesnę ES. Ir mes turime suvaidinti svarbiausią vaidmenį kuriant e, atgaivinimo planą, galvojant apie biudžetą, apie ambicingą daugiametę finansinę programą. E, reikia, kad atsirastų e, 2 trilijonai šviežių naujų pinigų, kad būtų jie skiriami tie pinigai įmonėms, piliečiams, e, tiems, kam labiausiai reikia. Nes, e, kaip sakė Adenauris, mes visi gyvename po vienu stogu, bet visi esame skirtingi. Taip pat reikia, kad mūsų priemonės nieko nepaliktų nuo šalyje. E, reikia E, tikiuosi, kad parlamentas tuos visus pasiūlymus e, parems balsuodamas e, už rezoliuciją. Dabar kolega Ferreira. Kolegė Ferreira. Dėkui, pirmininkė. Vos prieš keletą dienų mes krizės kontekste prisiminėme, minėjome Europos dieną. Ir Istorija rodo, kad Europa iškart nesukūriama pagal e, vieną planą. Mes esame skirtingi, bet esame visi kartu. Aš e, nenorėčiau, kad Europa pražūtų ir atgaivinimo planas e, Europos turi pirmiausia būti skaitas žmonėms pavyzdžiui, jauniems žmonėms, kurie e, išgyvena vieną iš didžiausių savo gyvenimo krizių. E, reikia padėti žmonėms verslui, bedarbiams, e, kurie išgyvena labai sunku laikotarpį. Dėl to mums reikia atgaivinimo plano ir prie, finansinių priemonių, kurios leistų mums modernizuoti mūsų ekonomiką. Ne parlamentas, bet taryba blokuoja sprendimus ir dabar turime raginti ją imtis veiksmų ir užtikrinti ES e, stiprią ateitį stipresnį negu anksčiau. Ačiū, kolega. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjo ponė De von der Leyen. Mes prašome, kad jūs sukurtumėte ambicingą planą, kuris atlieptų piliečių ir verslininkų nukentėjusių nuo COVID lūkesčius, nes išgyvename neregėto masto krizę. Mūsų parengta rezoliucija parodo, kad prisimame mums tenkančią atsakomybę ir kad esame susitelkę tokiamis apli sudėtingomis aplinkybėmis. Bet tai ji taip pat parodo, kad me, parlamentas vadina svarbu vaidmenį. Negalime leisti, kad ES būtų tik tai vyriausybių įkaitė. Mes reikalaujame, kad būtų daroma daugiau ir kuo greičiau, kad galėtume padėti darbuotojams ir įmonėms, ne kaip buvo padaryta 2008 metais, kai buvo gelbėti tik tai bankai. Mes reikalaujame, kad e, gaivinimo planas e, teiktų e, paskolas ir dotacijas ir kad padėtų mums sustiprinti savo ekonomikos atsparumą. Mūsų piliečiams reikia atsakymų ir sprendimų jau dabar. Turizmo sektorius, transporto sektorius, smulkus gamintojai nebegali laukti. Ir akivaizdu, kad ekonomikos priemonės turėtų da, nepakenkti, da, a, neturėtų sukelti ūkio destruktūrizacijos. Kolega Tobėja dabar kalbėsiu vieną minutę. Pone pirmininkė, mes e, kovodami su krize patekome į pačią blogiausią ekonominę padėtį po didžiosios depresijos laikų. Taigi mums reikia patvirtinti tokį ekonomikos atkūrimo planą, kuris būtų plačių užmojų, kuris paskatintų konkurencingumą ES ekonomikos. Taigi šis priemonių paketas neturėtų apsiriboti vien tik tiesioginėmis išmokim, išmokomis. Reikia taip pat pasitelkti ir paskolas kreditus, kuriuos vėliau reikėtų gražinti, nes ES biudžeto politika turėtų e, daugiau dėmesio skirti ekonomikos reformoms, o ne mokesčiams. Mes e, e, negalime todėl dėl šios, dėl net priežasčių pritarti dabar siūlomos rezoliucijos nuostatoms. Ačiū, dabar minutę kalbės kolegė Jungerijus. Ačiū, pirmininkė. Beveik kas dešimtas europietis šiais metais dėl koronos krizės neteks darbo. Tokios yra komisijos prognozijos. Ir e, be statistinių vienetų tai yra žmonės turintys svajonių, tam tikrų poreikių. E, ir dabar jie praranda pasitikėjimą ateitimi. Taigi dabar pribrendo laikas investuoti į žmonės, kad jie būtų išlaikyti savo darbo vietose arba jiems būtų pasiūlytos naujas darbo vietos. Ir žinoma, tvarių darbo vietų nesukursime už dyką, kaip ir skurdo už dyką mes neįveiksime vien tik tai plojimais iš balkonų toli į priekį nepasistumė, nepasistumėsime, todėl turime daugiau dėmesio skirti socialiniam fondui, kovos su globalizacijos padariniais fondui ir jaunimo įdarbinimo iniciatyvai. Ir tik tokiu būdu mes galėsime greitų laikų skinti savo kovos su krize priemonių vaisius. Ačiū kolegai. Jungerijus dabar minutę kalbės kolega Liudžian. Merci, euh, merci, monsieur le président, merci à la, à la présidente von der Leyen. Dėkuoju pirmininkė, dėkui komisijos pirmininkiai von der Leyen, Mišeliui, kurie kalbėjo apie žalį kursą e, ir atgaivinimo planą. Mes e, turėtume e, siekti to plano ir žalį kursą užsitikrinti strateginį suverenumą įvairiose srityse, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje, taip pat turime galvoti apie maistą, apie ūkininkus, energetiką. E, siekia, kad atgaivinimo plane e, būtų siekiama energetinį nepriklausomumą, kaip galime stipresnį užsitikrinti. Tai labai svarbu europiečiams. Taip, skaitmenės sritis labai taip pat stipri. Ji turi būti sustiprinta šiuo planu. Reikia e, Europai užsitikrinti nepriklausomumą, suverenumą ir taip pat gynyba ir saugumas. Tai yra labai svarbus dalykai Ir e, taip pat reikia ES nuo savo išteklių, reikia prisiminti aviacijos mokestį, finansinių sandorių mokestį, tos e, nuosavos priemonės leistų e, finansuoti šį planą ir mūsų ateitį. Ačiū. Ačiū kolegai Liudžian, dabar kolegė Markės vieną minutę kalbėjo. Obrigado, senhor presidente, colegas. Deste parlamento saudamos o passo importante que foi dado no. Ačiū, mėly kolegos, parlamentas dabar turi žengti svarbu žingsnį po to, kai e, vadovų taryba pasiūlė imtis bendrų veiksmų. Tačiau ši krizė yra tiesiog nematyto masto, didžiausio po antro pasaulinio karo ir turime dabar visomis išgalėmis parengti kovos su krize priemonės. Komisijos plano neturėtų sudaryti vien tik tai pasiūlymai dėl e, finansavimo Mums reikia taip pat numatyti ir tiesioginės išmokas atskiroms įmonėms, atskiroms šeimoms, nes pirmiausiai siekiame išsaugoti darbo vietas. Čia todėl svarbus vaidmuo tenka ir Europos centriniam bankui, todėl būtina iš esmės pakeisti pinigų politiką. Mūsų medikai tiesiog didvyriškai dirbo krizės metu, dabar atėjo laikas jų pavyzdžių pasiekti ES institucijoms. Ačiū kolegė Virkunė, dabar kalbės vieną minutę. Mikro. Prašom įsijungti mikrofoną. Virkunen. Kolegos Virkunen salėje nėra, todėl dabar steikiu žodį kolegijai Regner. Dankeschön. Europas. Ačiū. Europos pagrindas sudaro žmonės ir jiems pagalbos reikia dabar, o ne kažkada vėliau. Tai reiškia, e, kad mums reikia sukaupti daugiau drąsos, demonstruoti daugiau solidarumo, mums reikia pirmiausiai daugiau Europos. Taigi, raskime tos drąsos ir raskime lėšų atkurti Europos ekonomiką po šios krizės, pirmiausiai prašydami jų iš tų, kurie iki šiol mokėjo mažai arba beveik visiškai nemokėjo, tai yra e, stambėjai koncernai ir remkime pirmiausiai tuos, kurie labiausiai nukentėjo nuo šios krizės. Ir aš manau, kad čia turime pasitelkti taip pat ir koronos obligacijas. Turime pademonstruoti solidarumą moterų e, atžvilgių, nes jos sudaro pusę e, visų mūsų gyventojų. Krizės metu smurto apimtis artimoje aplinkoje padidėjo drastiškai, ypatingai vienišos moteris motinos e, auginančios vaikus smarkiai kenčia nuo šios e, krizės, nes e, turi rūpintis vaikais ir dirbti tuo pačiu metu, ar būdamos namuose, ar dirbdamos prekybos centruose, ar kur nors kitur. Taigi moteris čia turime ypatingai palaikyti. Ačiū. Ačiū kolegijai Regner. Dabar kolega Teras kalbės vieną minutę. President, um, President Fondo... Pone pirmininkė, Komisijos pirmininkė von der Leyen pasakė, kad jos tikslas yra sustiprinti ir suvienyti Europą. Tačiau iš gandų esu girdėjęs, kad pagrindiniai iniciatyvai suvienyti Europą, tai yra judumo iniciatyvai, ketinama skirti mažiau lėšų. Tai nėra gerai. Mes ne, negalime da, mažinti da, karinio judumo programos finansavimą, nes ši programa yra reikalinga tam, kad galim būtų užtikrinti deramą da, NATO ir ES pajėgų bendradarbiavimą. Negalime leisti savo pakengti šiai programai. Antras dalykas - žaliasis kursas yra nepaprastai brangi programa. Turime užtikrinti, kad daugiametė finansiniai programai būtų skirta pakankamai lėšų ūkininkams ir verslininkams padėti pasiekti visus šios labai didelius svarbius tikslus. Jei mes to nepadarysime, jei mes primesime tik tai dar papildomų įsipareigojimų, tikrai pakenksime mūsų ūkininkams, tuomet, kai jie ir taip išgyvena labai sudėtingus laikus. Ačiū, kolega Ko, dabar vienu te kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europoje yra da, grupė žmonių, kurie kiekvieną dieną da, patiria, ką reiškia bendra rinka. Tai yra pasienio regionų darbuotojai. Ir vidaus rinka net gali apie juos pamiršti sudėtingomis aplinkybėmis. Ir aš Norėčiau jūsų paklausti, kaip mes jiems padėsime tam, kad turėtume tikrai bendrą rinką, kad mūsų prekes galėtų judėti per sienas. Aš mačiau, kaip, kiek sunkvežimių buvo įstrigę prie Vokietijos ir Lenkijos sienos Silezijoje. Daugybė žmonių prarado daugybę pinigų dėl to, kad e, buvo elgiamasi egoistiškai. Mūsų gaivinimo planas turėtų užtikrinti, kad atsižvelgiame į pasienio darbuotojų teisės Mūsų integracija turi būti didesnė. Atėjo laikas mums kurti federalinę Europą. Turime tą daryti dabar. Arba dabar, arba niekuomet. Europa turi būti be sienų. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės mūsų laiko kolega Kazu. Dėkui, pirmininkė. Žiniasklaidos sektorius labai nukentėjo nuo pandemijos. Žurnalistai rizikavo savo gyvybę, bet kaip žinia, sumažėjo pajamos iš reklamos, pajamos jas darinančių priemonių. Norėčiau paraginti e, mus pagalvoti, kokios jiems žurnalistams reikia finansinės paramos. Kai kas siūlo įkurti fondą skirtą žurnalistams paremti. Nepamirškime e, žurnalistų vaidmens demokratijoje. Negali nei viena valstybė narė leisti savo turėti silpno žiniasklaidos sektorius. Finansų finansų krizė, ekonomikos krizė labai neigiamai e, veikia e, šį sektorių. Tai pasiko dėl pandemijos ir e, nuo to kenčia e, demokratija. Ir aš su kolegomis dirbsiu, kad e, fondas būtų toks įkurtas, kad mes užsitikrintume stipresnę demokratiją. Dėkui. Gyvenimas sveikata neturi kainos ir tam negalime gailėti lėšų bet e, labiausiai pažeidžiami negali taip greitai atsigauti kaip stiprieji. E, skirtingų greičių, 27 greičių Europa taip pat neprimtinas dalykas. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, atgaivinimo planas neturėtų e, būti suderintas vyriausybių už uždarų durų. Reikia parlamento stiprios demokratinės priežiūros. Antras dalykas. Labai svarbu, kad ištekliai E, iš fondo būtų skirti ne oligarchams, bet tiems, kurių, tik, kuriems tikrai reikia pinigų ir komisija turėtų stebėti, kaip valstybės narės iš tikrųjų naudoja lėšas. Paskutinis pastebėjimas - e, teisinės valstybės principai. Jeigu šioje srityje mes leisime nukrypti nuo standartų, tai pasieksime lab... kritinį tašką. Ir uh, E, reikia, kad komisija numatytų finansinę paramą laisvai nepriklausomai žiniasklaidai. Dėkoju. Labai ačiū kolegė Jončiui, dabar ponia Vais. Dėkoju. Iš tikrųjų, e, pasiekmes šios pandemijos baisios. Žmonės praranda darbą, artimuosius ir reikia ištiesti ranką, padėti žmonėms. Mes galime tą įvairiai padaryti. Bet niekada neturime elgtis neatsakingai. Ir e, e, padaryti taip, kad e, nukentėtų silpniausi, ar tai būtų žmonės ar valstybės narės. Toks kelias būtų pavojingas. Mes E, dabar kalbame, kad e, sukursime specialų fondą, išdalysime milijardus be jokių sąlygų. E, tai nėra tinkamas kelias. Europos Sąjunga turėtų galvoti apie žaliai perėjimą, demokratiją, kitas rytis. Ir mes norėjome bendradarbiauti, norėjome, sukūrėme Europos Sąjungą tam, turėję, e, siekime padėti vieni kitiems, bet e, turime e, ir turime elgtis solidariai vieni su kitais ir teisingai. Dėkoju. Dabar ponas Silva Pereira. Dėkui. Pirmininkė. Labai Jums ačiū. Ekonominio atgaivimo planas, atgaivinimo planas kurį pasiūlė komisija, turi e, išlaikyti du egzaminus - patikimumo ir solidarumo. Patikimumo egzaminas svarbus dėl to, kad negalime sukurti finansinių iliuzijų, reikia pakankamų lėšų, kad galėtume išbristi iš šios, šios beprecedentės krizės. Solidarumo egzaminas. Mums reikia sutelkti lėšas taip, kad ekonomikos šalys nebūtų įstumtos į naujas krizės. Po e, e, lėšas turi stelti Europos komisija garantuoti valstybės narės ir tai turėtų būti uh, ne subsidijos, bet paskolos. Reikia e, mums e, taip pat e, grįsti savo veiksmais solidarumu. Mums būtent to reikia. Nieko daugiau, nieko mažiau. Ačiū. Mikelisto. Kolega Makelis, tai dabar vieną minutę kalbės. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau prie šios diskusijos pridurti dar vieną pastabą. Beveik dvi valandas jau kalbamės labai įdomiais klausimais. Ši pandemija nepaiso sienų. Ir todėl ir ES atsakas, e, atsako negali riboti sienos. Ir todėl tų komitetų, kurie užsieima išorės e, dalykais, e, nariai parengė bendrą pareiškimą, kuriame kalbame apie tai, kad kovodami su pandemija turime suvokti, kad tai yra didžiulė sveikatos krizė ir turime vertinti jos didžiulius padarinius pastrausiamis dienomis matome labai daug geros valios e, ženklų, bet turime mažinti e, polinkį pasitraukti į savo teritoriją, konkuruoti su kitomis šalimis. E, turime pasipriešinti taip pat ir kibernetinėms atakoms. Ši pandemija parodė, kad tai yra viso pasaulio iššūkis. Daugiametė finansinė programa bus pagrindinė ES priemonė įveikti šią krizę. Ir mes taip pat negalime pamiršti ir mūsų kaimynų. Ir turime ir jiems skirtą paramą numatyti busimojo daugiametėje finansinėje programoje. Ačiū kolegai Makelisteriui, dabar taryba ir komisija įsteigsime žodį, pradėsime nuo komisijos nario Ševčiučius. Ačiū. Mikrofonas veikia. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš iš tiesų norėčiau padėkoti už šią diskusiją. Įvyko energingai, ambicingai. Manau, kad klausydamasis visų kalbėtojų jutau aišku sieki užtikrinti tą postumį tam, kad po krizės ES taptų stipresnė, tvaresnė, atsparesnė, modernesnė, apie tai kalbėjo frakcijų vadovai, ponė Perės, ponas Lambers, ponas Čiološ. Tikrai mes komisijoje labai aukštai vertiname bendradarbiavimą su Europos parlamentu, ypač per pastarąsias keletą savaičių, kuomet greiti jūsų sprendimai leido mums e, patvirtinti paramos piliečiams e, sprendimus siekiant išgelbėti kuo daugiau gyvybių, išsaugoti kuo daugiau darbo vietų, o dabar mes diskutuojame kartu apie tai, kaip e, atkurti Europos ekonomiką tie atsigautų po šios dramatiškos krizės. Noriu Jums padėkoti už šį bendradarbiavimą, nes be jo mes nebūtume galėję patvirtinti daugiau nei 200 e, svarbių e, sprendimų, jums priemus atitinkamus teisės aktus, tam, kad galėtume padėti žmonėms betarpiškai. Šios beprecedentinės krizės akivaizda, manau, kad mūsų sveikatos apsaugos darbuotojų herojiškų pastangų dėka, mūsų piliečių profesionalumo dėka. Dabar jau matome, kad tie e, baisus koronaviruso aukų skaičiai mažėja. E, tačiau e, sunkiausi išbandymai mūsų dar laukia ateityje. Tai yra turėsime uh, ieškoti būdų, kaip atkurti ekonomiką, kaip atsigauti po šios krizės, kaip grįžti į normales gyvenimo vėžes. Ir e, tai yra mūsų kartos <clears throat> Šumano akimirka, kaip buvo teisingai paminėta. Todėl labai aukštai, aukštai vertinu šią diskusiją, nes, kaip minėjo ponė Silva Pereira, mums reikia tokių užmojų, kurie atitiktų iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria europinis solidarumas ir patikimumas. Kaip e, viso to pasiekti. Noriu tik e, trumpai e, dar kartą pristatyti svarbiausius mūsų rengimų pasiūlymų aspektus. Mes pirmiausiai norime mūsų atsaką gry, grįsti tvirtu ateities biudžetu, siekdami smarkiai sustiprinti ES finansinės galės ir aš šios užmojus tikrai pavadinčiau beprecedentiniais ir čia noriu nepritarti, nesutikti su ponu Ferovšatu, kuris kalbėjo apie tai, kad mes elgiamės kaip įprasta. Ir aš Tikrai galiu pasakyti, kad anksčiau tokių pasiūlymų, kuriuos teikime dabar, niekada nebuvo. Jie tikrai plačių užmojų labai ambicingi ir jums padedant mes sugebėsime atremti šį iššūkį, su kurio, kuris mūsų visų laukia. Noriu jūs patikinti, kad mes siekiame sustiprinti visas e, veiksmingas e, politikos sritis kurios atneša apčiopimo rezultatų. Pirmiausia, turiuomenė, sanglaudos fondą, jo lėšas skirsime tiems, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės, taip pat pagerinsime e, invest į jų e, tinklą horizonto programas. Turime nepamiršti ir svarbius socialinius mūsų veiklos aspektus turime kovoti su skurdu. Turime užtikrinti, kad sąžiningų permainų e, fondo lėšos būtų tinkamai panaudojamos. Žinoma, negalime pamiršti moterų, tėvų, visų klausimų ir problemų susijusių su lyčių lygybės užtikrinimu. Šie aspektai bus labai svarbus, siekiant atgyvinti ekonomiką. Taip pat siūlysime naujas mokumo stiprinimo priemonės, kad užkirstume kelią įmonių bankrotams ir e, taip pat e, <clears throat> naują sveikatos priežiūros programą parengsime. Tik dar kartą noriu kreipti dėmesį, kad tai tikrai nėra įprasti veiksmai, tai yra labai plačių, plataus masto atsakas į dabartinį krizę. Taip pat noriu sureaguoti į ponų Lambertso, Aikauto ir Ertugo raginimus pasinaudoti e, šiais naujais finansiniais ištekliais, kad stiprintume savo ekonomiką, kad e, sustiprintume jos tvarumą, ekologiškumą. Manau, kad e, ši krizė mums parodė, kad privalome stiprinti savo strateginę autonomiją, tapti atsparesni ypač technologijų srityje, mes turime tapti daug aktyvesni nei iki šiol. Noriu e, padėkoti visiems kolegoms, kurie kalbėjo apie nuosavų išteklių svarbą. Mes šiuo metu svarstame visas įmanomas priemonės, didžioji dalis buvo paminėta šioje diskusijoje. Atmiausiu metu teiksime pasiūlymus, kurie tikimės bus primtini visiems ir kuriems jūs e, ir valstybės narės galėsite pritarti. Aš manau, kad įveikti šios iššūkius mes galime tik tai visapusiškai dalyvaujant parlamentui, užtikrinant visapusišką parlamentinę kontrolę ir priežiūrą, jeigu leisite. Prieš baigdamas, ponė pirmininkė, atkreipsiu dėmesį į dar du aspektus, kurie nesusiję su uh, svarbiausia šiandien svarstama tema, tačiau buvo paminėti. Tai yra pono pono Olivie ir Omardži klausimas dėl Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo neseniai priimtų. Nepaisant to, kad mes labai išsamei dabar nagrinėjame Vokietijos konstitucinio teismo nutarimą, mūsų pirmininkė e, labai aiškiai pasakė, kad kalbant apie ES viršenybę, nacionalinės teisės atžvilgių arba Europos centrinio banko nepriklausomumą. Tai yra svarbiausias, svarbiausia e, principai, kur, kuriuos mes sieksime apginti, netgi nesibodėdami pasitelkti e, sutarties pažeidimo e, procedūras. Šiuo metu rengiame atitinkamą ataskaitą apie teisės viršinybės principo laikymasi valstybėse narėse ir apie tai, kaip uh, valstybių narių vyriausybės naudojasi ypatingais įgaliojimais e, joms suteiktais šio laiko tarp ir apie tai, e, kaip artimiausių metų grįžti prie prastų demokratinių sistemų. Šią ataskaitą jums pateiksime artimiausių metų. Tai dar kartą noriu padėkoti ponė pirmininkė už šią diskusiją, už jūsų idėjas, padrasinimus. E, mūsų siekiams, kuriuos pristatėme Europos parlamente. Labai ačiū, ačiū komisijos nariu Šefčiovičiu. Diskusijų pabaigoje e, ministrai Burniec žodis kalbėti tarybos vardu. Gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponės, džiaugiuosi, kad galiu jūs kreiptis betarpiškai. Ir dėkoju Jums už šią labai naudingą diskusiją. Aš e, perduosiu Jūsų mintis e, savo kolegoms, Europos vadovų tarybos nariams ir Europos vadovų tarybos pirmininkui. Situacija sudėtinga, bet tokiamis aplinkybėmis mes esame pasiryžę dirbti dar aktyviau, kad padėtume mūsų ekonomikai ir piliečiai. Kaip sakė Europos vadovų tarybos pirmininkas, mūsų tikslas yra sukurti ilgalaikį atsaką, kuris padėtų mums išbrysti iš COVID-19 sukeltos krizės. Ir da, su jūsų pagalba mes sugebėjome jau pradėti teikti paramą pastarosiomis savaitėmis. Komisija pateikė pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos korekcijų ir dar vieną ūkio gaivinimo fondo pasiūlymą. Šiuo metu aš tikiuosi jūs suprasti, kad aš dar negaliu komentuoti šio pasiūlymo. Šį pasiūlymą reikės išnagrinėti atitinkamuose struktūrose. Uh, Ir Europos vadovų taryba dar turės apsispręsti dėl to, kaip jį įvertinti. Daugiametė finansinė programa turėtų būti pagrindinis kertinis ES atsako į COVID-19 akmuo. Jie turi būti padėti mums užtikrinti, kad bendroji rinka tinkamai finansuotų po šios krizės, kad galėtume tinkamai investuoti. Da, nes investicijų tikrai reikės, ypač pirmaisiais finansinės e, programos gyvenimo metais. Po krizės e, Europos, Europos ekonomika turėtų būti atsparesnė ir stipresnė. Ir mes norime, kad mes visi atsigautume kuo skubiau. Sanglauda ir uh, solidarumas ir konvergencija yra labai svarbu, svarbus dalykai. Uh, Taip pat labai svarbus užtikrinti, kad mūsų institucijos deramai bendradarbiautų visais šiais klausimais. Europos e, vadovų taryba, Europos, e, Europos taryba yra pasiruošusi e, bendrai dirbti su kitomis institucijomis, formuluojant mūsų bendrą atsaką. Ir mes visuomet labai atidžiai nagrinėjame Europos parlamento nuomonę dėl įvairių teisėkuros pasiūlymų. Taip pat išnagrinėjame ir jūsų tvirtinamą rezoliuciją kurie primena mums visiems, e, kokios pozicijos laikosi Europos parlamentas šiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Jūs taip pat kalbate ir apie įvairių sektorių, e, korčius sektorius. Ir aš manau, kad mes turime parengti sektoriams skirtas programas ir turėsime tai daryti kartu. Taigi, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, aš da, norėčiau įsakyti viltį, kad mūsų institucijos ir toliau bendradarbiaus tam, kad mes galėtume paremti plataus užmojo ir labai stiprią daugiametę finansinę programą, kuri padėtų mums įveikti dabarties ir ateities iššūkius. Labai dėkoju. Ačiū, ministrė Birnėts. Diskusijos baigėme. Balsavimai dėl rezoliucijos dėl naujo, naujos daugmetės finansinės programos e, vyks ketvirtadienį ir penktadienį. Dabar skelbiu posėdžio pertrauką iki 19.15 min.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 Kristian Vasleteras paliko socialistų frakciją ir dabar EKR yra frakcijos narys nuo gegužės 13 dienos. Pirmojo balsavimo rezultatai. INTA pirkybos komiteto pranešimas priimtas. Teisės reikalų komitetas patvirtintas, transporto komitetas patvirtintas, kitas transporto komitetas patvirtintas, transportas patvirtintas. ES Jotkalnijos sustarimas patvirtintas, ES Serbijos sustarimas patvirtintas, ES Indijos sustarimas patvirtintas, ES Ukrainos sustarimas patvirtintas, ES ir Baltarusijos sustarimas patvirtintas, Kitas ES ir Baltarusijos sustarimas patvirtintas. ICAT konvencija patvirtinta. Mauritanija patvirtinta. DFP patvirtintas. Kabotažas. O tarp Vokietijos ir Šveicarijos patvirtinta. Italijos Šveicarijos kabotažo sustarimas patvirtintas. automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis su Junktinė karalystė atmesta. Soj pupelės prieštaravimas. Pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta. Sprendimai dėl e, biudžeto vykdymo patvirtintų. E, pirmas patvirtintas, antras patvirtintas, biologinės pramonės sektorio bendroji patvirtinta, jau patvirtinta. E, ECL patvirtina e bendroji įmonė Shift Rail patvirtinta, Arbos aplinkos agentūra patvirtinta, geležinkelius agentūra patvirtinta, EMSA patvirtinta, GNSS agentūra patvirtinta, narkotikų stebėsnos centras patvirtinta, ES Europos aviacijos saugos agentūra patvirtinta, Europos prieglošio paramos biuras patvirtinta, parlamentas patvirtinta. Teisingumo teismas patvirtinta, ombudsmenas patvirtinta, EDPS patvirtinta, audito rūmai patvirtinta, darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra patvirtinta, taryba patvirtinta, Enisa patvirtinta. SEDEFO patvirtinta. FCA patvirtinta. Išorės veiksmų tarnyba patvirtinta. Cezar patvirtinta. Europos mokymo fondas patvirtinta. Eurojustas patvirtinta. ITER patvirtinta. BEREK patvirtinta, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gyvenimo fondas patvirtinta, energijos reguliavimo institucijų bendra agentūra patvirtinta, EULISA patvirtinta, Europos inovacijų ir technologijų institutas patvirtintas, Eurotomo tiekimo agentūra patvirtinta, Europos plėtros fondai patvirtinta, Europos lyčių lygybės institutas patvirtintas, ESMA patvirtinta, Europos bankinė institucija patvirtinta, CEPOL patvirtinta, cheminė medžiagų agentūra patvirtinta, lygų prevencijos kontrolės centras patvirtinta, CDC patvirtinta, EFSA patvirtinta, komisija patvirtinta, FRA patvirtinta, regionų komitetas patvirtinta, Frontex patvirtinta. Europol patvirtinta. EMA patvirtinta. Europos socialinių ekonominių reikalų komitetas patvirtinta. Taigi tokie balsavimo šiandien įvykusio šiandien po pietų rezultatai. Dabar periname prie antrojosios balsavimo dalies. Balsuosime dėl pirmojo pakeitimų rinkinio, dėl rezoliucijų, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir įvyks galutinis balsavimas dėl prieštaravimo teikimo pagal 112 taisyklę dėl genetiškai modifikuotų sojų pupelių. Balsav, balsuosime tokia pat tvarka kaip ir per pirmąją balsavimo sesiją. Antroji balsavimo sesija prasidės 20 val. ir vyks iki 9. E, 21.15. Tai yra balsavimas prasidės netrukus, turėsite laiko balsuoti, o antrojo raundo Balsavimo raundo rezultatai bus paskelbti rytoj, prasidant plenariniam posėdžiui 9 val. ryto. Ir dabar galime daryti posėdžio pertrauką, pratesime darbą e, ketvirtadienį. 14 e, gegužės 9 val. ryto. Ar jūs prašėte žodžio? Klausė pirmininkas. Ne? Darbo atvarkė posėdžio paskelbta ir su ją galima susipažinti Europos parlamento internetinėje svetainėje. Ačiū kolegos. Dabar pertrauka, dėkoju visiems už jūsų darbą ir sėkmės balsavimą susitiksime rytoj rytą. Ačiū.